Gerbėjai kolegos, labas rytas. A, laba diena. Taip, turėčiau taip pasisveikinti. Ir be abejo, norėčiau pasveikinti pas mus atvykusi Viktorą Kostancijo, Europos Rinio banko pirmininko pavaduotoją. Ir prieš suteikdamas jam žodį, aš pirmiausia, norėčiau paprašyti, kad mes patvirtintume darbo atvarkės projektą. Taip pat turiu tumprai, trumpai Jums papasakoti apie tai, kaip vyksta tarp, tarp institucinės dėrybos, e, grinų pinigų operacijų kontrolės organizacija vyksta trišalis dėrybos pagal 55 e, taisyklę. Kartu su Libi komitetu mes aptarėme rizikos analizę ir pateiktus pakeitimus. Susitikimas vyko kovo 28 dieną. Taip pat paaiškinome, kad būtina geriau atsižvelgti rizikos vertinimą, atsižvelgiant į galiojančią direktyvą. Taip pat kalbėjome apie tai, nusprendėme kitą kartą aptarti tą laiką, per kurį galima laikyti grinuosius uh, pinigus. Uh, Ir manome, kad reikės atsižvelgti į tuos atvejus, kurie yra pateisimi pagal galiojančias taisyklės, būtina užtikrinti deramą kompensacijas. Taip pat mes pateikime pakeitimą reikalaudami, kad būtų užtikrinta sąveika su mūtinės informacijos e, sistemą, taip pat e, dar neaišku, per kokį laiką kompetentingos institucijos turėtų keistis informaciją ir komisija turėtų taip pat e, geriau išnagrinėti sąveikos ir jungčių klausimą, nes dabar manoma, kad dabar tas laikas yra per ilgas, asmens duomenų saugojimo laikas. Čia mes man reikia atsižvelgti į kitas galiojančias direktyvas. Toliau baudos taryba supranta, kad reikia nustatyti aiškias sankcijas, baudas ir yra, pasiruo, taryba yra pasiruošusi siekti kompromisu šiuo klausimu. Ir tikiuosi, kad kitą kartą, kai mes susitiksime gegužės 23 dieną, galėsime spręsti likusius neįspręstus politinio pobūdžio klausimus. O dabar aš norėčiau pereiti prie Europos centrinio banko 2017 metų metinės ataskaitos. Mes džiaugiamės, kad prie mūsų šiandien prisijungia pirmininko, ECB pirmininko pavaduotojas Vitor Konstancijo. Jis ne tik mums pristatys metinę ataskaitą, kaip tai daroma yra kiekvienais metais. Ponas Konstancijo baigs eikti savo pareigas šių metų gegužės 31 dieną. Tai reiškia, kad e, tai yra mūsų paskutinis susitikimas su ponu Konstanciu. Jis aštuonius metus e, dirbo pirmininko pavaduotoju ir 18 metų taip pat dirbo uh, Europos centrinio banko valdančiojoje taryboje. Ir aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų vaidmenį, už Jūsų įnašą į Europos centrinio banko pastangas ir saugoti mūsų kainų stabilumą, finansinį stabilumą, mūsų finansų rinkos integralumą. Ir žinome, kad Europos centrinis bankas suvaidino nepaprastai svarbu vaidmenį. Ir Mes taip pat žinome, kad jūs asmeniškai prisidėjote prie viso šio darbo ir aš turiu, todėl norėčiau jums padėkoti, norėčiau pripažinti jūsų padarytą indėlį į visas šias bendras pastangas ir linkiu jums su kuo geresnės kloties ateityje. Na, kaip, kaip žinia, Šiandien 15 val. Europos Centrinio banko pagrindinėje internetinėje svetainėje buvo paskelbta 2017 m. metinė ataskaita. Ir šioje ataskaitoje kalbama apie de, a, tuos de, veiksmus, kuriuo ėmėsi Europos Centrinis bankas e, jam patikėtojose sritise. Bet to ponas Dragė pati, taip pat parašė laišką ponui Tajaniai ir prie jo yra pridėtas prietas, kuriame jisai atsako į parlamento pateiktus klausimus susijusius su 2016 metų banko metinė ataskaita. Visi šie dokumentai ir, e, yra prieinami e, šio parlamento nariams ir buvo paprašyta jų nevieš, ne, uh, neleisti su jais susipažinti iki šiandienos 15 valandos. Dabar aš suteiksiu žodį ponui Konstancijo ir po to mes uh, dirbsime pagal įprastinę darbo tvarką, kurią jūs puikiai išmanote. Dėkuoju. And, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu ypač padėkoti Jums už sveikinimo žodžius bei už Jūsų linkėjimus man pasitraukiant iš ECB vicepirmininko posto. Jaučiuosi pagerbtas e, galimybę šiandien būti komitete paskutinį kartą ir pristatyti jums ECB 2017 metinę ataskaitą kaip ECB vicepirmininkas. Noriu asmeniškai padėkoti visiems ekon komiteto nariams už vaisingą dialogą kuris vyko tarp mūsų pastaruosius aštuoneris metus. Per tą laiką pasaulis smarkiai pasikeitė, taip pat ir pasikeitė ir ECB. Dėl krizės, ypač dėl būtinybės atremti labai žemos infliacijos arba defliacijos riziką, E, mes privalėjome išplėtoti pinigų politikos priemonių dėžutę, kad gyventintume savo įsipareigojimus. Bet tos drąsios politikos numatytos mūsų įgaliojimuose pinigų sąjunga galbūt netgi būtų žlugusi. Kaip ECB valdomosios tarybos narys dirbau joje 18 metų ir 8 metus dirbau banko vicepirmininku ir prisidėjau prie tokios politikos rengimo. Tačiau noriu priminti, kad ypatingos institucinės reformos, kurios papildė E, pradinį minimalistinį pinigų sąjungos dizainą dar nėra užbaigtos ir kad e, grėsmė jo, jos egzistavimo išlieka. Jūs, kaip įstatymų įrengėjai, prisidėjote prie šių reformų įgyvendinimo ir tikiuosi, kad ir toliau imsitės visų reikalingų žingsnių, kad būtų užbaigta kurti solidi ir sėkminga ekonomikos ir pinigų sąjunga. Jūs sutikėte ECB nemažai įgaliojimų bėgant metams. Ir mes privalome jums atsiskaityti, tai atsispindėjo visose įvykiuose, visoje įvykio evoliucijoje. Dabar jau e, įprasta, kad mes raštu patikėme komentarus e, jūsų rezoliucijoms, kurias rengėte dėl mūsų metinių ataskaitų. Ir tokius komentarus raštu. Mes kaip tik paskelbėme šiandien savo svetainėje. Savo pasisakymę aptarsiu mūsų priimtų sprendimų poveikį eurozonos ekonomikai 2017-aisiais. Taip pat kalbėsiu apie finansinio sektoriaus esminį vaidmenį užtikrinant veiksmingą pinigų politikos perdavimą, taip pat kokiomis sąlygomis ji gali palaikyti augimą. 2017-aisiais eurozonos augimo e, E, pagreitis vis spartėjo ir manome, kad infliacija turėtų e, aukti nežymiai ir laipsniškai vidutinės trukmės laikotarpio. Atsižvelgiant į tai, taip pat atsižvelgiant į būtinybę veikti kantriai, e, ryštingai ir protingai ribojant riziką, mes peržiūrėjome pinigų politikos priemonės. Ta peržiūra, po tos peržiūros išliko pinigų skatinamosios politikos mastas, kuris yra reikalingas, kad infliacijos e, sparta būtų tokia, kokia palanki mūsų tikslų siekimui. 2017 pradžioje euro, eurozonos ekonomikos atsigavimas vyko e, stabiliai, tačiau e, tuo laikotarpiu perspektyvos, e, augimo perspektyvos buvo e, konservatyvios. Ir e, metų viduryje labai išaugo produkcija, daug sparčiau nei buvo planuota. Taip pat e, išnyko, jau nebu, nebebuvo kalbama apie e, nepalankius ateities scenarius, todėl mes pakeitėme savo gairias ir jau nebeminėjome e, palūkanų normų mažinimo. Metų eigoje dėl augimo infliacija buvo tokia, kuri atitiko mūsų tikslus, ėmė atitikti mūsų tikslus. Nežiūrinti tai, e, kainų kaita e, vyko labai lietai ir infliacijai skirtos priemonės e, ir toliau buvo aktualios. Tokiame kontekste priėmėme sprendimus. Spalio mėnesį mes paskelbėme, kad sumažinsime savo grino turto įsigijimus iki 30 milijardų eurų per mėnesį nuo šių metų sausio mėnesio. Tuo pat metu mes e, išplėtėme mūsų e, turto pirkimo programos įgyvendinimą iki 2018 rugsėjo ir prireikus e, ilgiau, bet kokiu atveju E, tai tą sprendimą priims e, valdančioji taryba, atsižvelgdama į e, infliacijos kitimą. Taip pat nusprendėme, kad fiksuotų palūkanų aukcionų supirkimo, e, e, supirkimas su pilnu paskirstimu toliau bus vykdomas iki 2019 pabaigos. Ir dar kartą patvirtiname ECB mm, palūkanų normų politikos gairias. Per 2017 mūsų politikos priemonės buvo skirtos e, užtikrinti palankės skolinimus į galimybės įmonėms ir ūkiams. Ir atsižvelgiant į sprendimus ir priemonės priimtas nuo 2014 iki 2017 spalio, manome, kad bendras poveikis šių sprendimų e, eurozonos BVP sudaro 1,9 procentus BVP per, e, per laikotarpį nuo 2016-2020. Dabar pakalbėsiu apie finansinį sektorių, apie ECB e pinigų politikos perdavimą finansiniam sektoriui. Ši politika e, ir šis sektorius pasikeitė per pastarąjį dešimtmetį. Svarbu, kad e, politika būtų perduota finansiniam sektoriui ir būtų toliau stiprinamas e, sektoriaus atsparumas supra, sukretimams. Skirtingai jungtinėse valstijose, kur dominuoja rinko grindžiamas finansavimas eurozonoje, įmonės vis labiau skolinasi ne iš bankų, iš nefinansinių korporacijų. Tačiau nebankiniai, ir čia reikia pasakyti, kad nebankiniai finansavimo šaltiniai ėmė vaidinti vis svarbesnį vaidmenį nuo krizės pradžios. Bendras investicinių fondų kiekis procentinė išaiška e, bankų turte išaugo nuo 16 procentų 2007 iki 44 procentų praėjusiais metais. Bankų paskolų kiekis bendrame įmonių išorės. E, e, finansų kiekį 2017 sudarė vos 12 procentų. Čia kalbame apie skolos priemonės, nekalbant apie e, akcinio turto priemonės. Ir e, jeigu skaičiuojame, taikant tokį metodą, tai bankų paskolos sudarė tik 28 procentus procentus visų, visos visų finansinių įsiskolinimų. Mūsų vertinimais, e, jeigu nebūtume ėmėsi reikalingų priemonių, nebūtume pasiekę nei pusės e, šiandien konstatuojamų rezultatų. E, sudarėme galimybę bankams įgyti daugiau erdvės ir taip pat rinktis obligacijomis grindžiamą finansavimą. Be to, mes e, padidiname šal, nefinansinių šaltinių e, vaidmenį. Įgyvendiname e, įmonių vertybinių popierių supirkimo programą. Ši programa padėjo, paskatino įmonių vertybinių popierių emitenciją ir padėjo mm, sumažinti įmonių obligacijų pajamingumą. Kai įmonės e, išleidžia obligacijas, vertybinius popierius, jos e, atsiranda erdvės e, paskolų, pa, paskolų pasiūlai skirtai mažosioms įmonėms. Taip pat svarbu, kad politika kad ši politika apimtų ir saugiai veikianti ir stabilų finansinį sektorių. Dabar norėčiau pakalbėti apie reglamentavimo reformas. Finansinis, finansinio stabilumo situacija keitėsi mm, pozityviai per praėjusius metus. Nežiūrinti tai, išliko keturi rizikos veiksniai kurie buvo aktualūs. Visų pirma, egzistavo rizika, kad sparčiai ir ženkliai gali išaukti rizikos premija pasaulio finansinėse rinkose, nes ir toliau e, vyko aktyvios pajamingumo paieškos. Be to, eurozonos bankai E, toliau sprendė pelningumo klausimus dėl e, išlaidų nenašumo bei e, dar išliekančių toksiškų paskolų. Toliau, euro, eurozonos investicinis sektorius augo ir vis dėlto išliko likvidumo netitikimo rizika. Kai kurie iš šių rizikos veiksnių priklauso nuo pasaulinių įvykių, tačiau kitus galima spręsti pasitelkus protingo rizikos ribojimo makro priemonės. Mm, manome, kad e, netitikimai e, eurozonos nekilnojamo turto rinkoje nėra ženklus, tačiau kai kuriuose šalise reikia imtis priemonių pasitelkus e, protingo rizikos ribojimo makro priemonės makro priemonės. Atsižvelgiant į tai, kad atskirų priemonių e, poveikis yra e, neprognoz, sunkiai numatomas, reikia įrankių priemonių rinkinio, pavyzdžiui, e, griežtinti rizikos, griežtinti paskolų ir vertės koficijantą bei skolos ir pajamų koficijantą ir griežčiau riboti bankų, poz, bankų rizikos pozicijų koficijantą. Dauguma šių priemonių, tikimės, leis lengviau pasinaudoti priemonėmis, kurios numatytos e, e kapitalo reikalavimų direktyvoje bei e, suteiks galimybę pasinaudoti 458 e, straipsniu. I, e, jei yra galimybė e, anksti pastebėti susikaupusią sisteminę riziką ir laiku imtis reikalingų priemonių, tai labai svarbu užtikrinant finansinį stabilumą. Nuo krizės tarptautinės finansinės reglamentavimo institucijos re, reglamentai buvo peržiūrėti ir dabar patvirtintas trečiasis e, bazelio sprendimas, tačiau darbas dar neužbaigtas. Mastome apie visą pusę bankininkystės sąjungą, kuri yra svarbiausias mūsų prioritetas, tiekiant užtikrinti e, sistemos stabilumą ir. E, ir pasiekti, kad ji būtų sveika. Čia Europos parlamentas suvaidina labai svarbų vaidmenį. Daug kas pasiekta. E, bankų e, kapitalo pakankamumo rodikliai yra tenkinantis Ir prieš įmantis, prieš pasitelkiant stabilumo mechanizmą, privat, e, reikia imtis e, reikia pasitelkti privataus gelbėjimą privačiomis lėšomis galimybę. Taip pat e, reikia toliau kokybiškai že, mažinti riziką keliose sritise. Visų pirma, tobulinant um, mokumo situaciją, taip pat mažinant toksiškų paskolų kiekį ir trečia, atsisakant netinkamų nacionalinių sprendimų, e, ko ECB ir, ką ECB ir ragina daryti nuo pat Europos bankininkistės priežiūros sistemos kūrimo pradžios. Manau, kad Europos e, stabilumo mechanizmas kaip finansa, finansinio stabilumo stiprinimo priemonė yra e, veikia jau tinkamomis sąlygomis. Dabar perinu prie neba, nebankinio sektoriaus. Svarbu, kad protingo rizikos ribojimo sistema būtų atitinkamai pritaikyta ir atitiktų finansinio e, savo vaidmenį, didesnį vaidmenį finansinio stabilumo užtikrinime. Taip pat noriu pasidžiaugti komisijos pasiūlymų dėl didelių investicinių įmonių e, numatytos joms galimybės vykdyti banko tipo veiklą ir, tokios, ir siūlymo, kad tokios įmonės būtų laikomas kredito institucijomis ir joms galiotų Europos bankininkystės priežiūros sistema. Nuo 10-ojo dešimtmečio e, mes matėme, kad sumažėjo e, darbo našumo augimas ir dabar mm, e, augimo potencialas sudaro maždaug 1 procentą yra e, informacijos apie tai, kad sum, sulėtėjo našumo ir, ir produktivumo pas, e, pasiskirstimas tarp e, lyderiaujančių ir atsiliekančių įmonių. E, taip pat pastebime, kad gerai veikiantis, e, gerai veikianti diversifikuota ir integruota S kapitalo rinka taip pat gali prisidėti prie augimo skatinimo. E, E, todėl ECB e, aktyviai remia kapitalo rinkų sąjungos projektą. Diversifikuodami e, Europos nefinansinių įmonių finansavimo šaltinius prisidėsime prie sklandžios mūsų pinigų politikos sklandus mūsų pinigų politikos pertvarkymo ir kursime tikrą kapitalų sąjungą. Užbaigdamas noriu pasakyti, kad iš krizės pasimokėme štai ko. ACB pinigų politikos priemonės ir politika e, skirta finansiniam sektoriui papildo vieną kitą. E, veiksmingesnis ir stabilesnis, fin, stabilesnis bankų ir finansų rinkos užtikrins veiksmingesnės pinigų politikos e, perdavimo galimybės ir taip parems ACB politiką. Todėl svarbu, kad toliau darytume pažangos, kurdami pinigus bankin, bankinė sąjunga ir kapitalų rinkos sąjunga. Todėl, būtent todėl manau, kad glaudus Europos parlamento ir ACB ryšiai, kurie tikrai egzistuoja, galiu tą patvirtinti po 8 metų darbo patirties, tikrai suvaidins šias pozityvų vaidmenį. Ačiū uždėmesi. Ačiū, viceprezident Konstancijo. Ačiū vicepirmininkui Konstancijo už e, įžvalgą, žinoma parlamentas yra pasirengęs sunešti savo indėlį gyvendinant šią būtiną teisėkuros darbotvarkę, kurią teikėte pirmenybę ir žinoma, esame nusiteikę tęsti abipusiai naudingą tarp institucinį bendravimą, tarp parlamento ir centrinio banko ir jį pagerinti, mes tą patvirtinome ir pasikeisdami atitinkamais raštais po to, kai buvo paskirtas jūsų įpėdinis. Dabar pradėsime diskusijas. Pirmasis kalbės Burkat Bals. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū Atsabevičiu pirmininkui už įdomias mintis. Džiaugiuosi, kad šiandien lankotės mūsų komitete savo frakcijos vardu. Noriu padėkoti už konstruktyvų bendradarbiavimą per pastarosius aštuonerius metus. Mes e, skaitėme 2017 metų ECB e veiklos ataskaitos, laukiame jos labai nekantriai, nes e, buvo prognozuojamos e, ES pinigų politikos, finansų politikos krypties e, prognozuomi pokyčiai. Uh, uh, superkant vėl įmonių e, obligacijas. Matome, kad eurozono infliacija siekia 1,4 procentus, ekonomika nuo 17 metų taip pat auga, tendencijos yra teigiamas, nepaisant to Europos centrinis bankas paskelbė apie pinigų politikos nežymius pokyčius jungtinėse valstijose tuo tarpu uh, <clears throat> uh, laikomasi kito požiūrio ir uh, JAV centrinis bankas savo balansų suvestinę bando smarkiai sumažinti. Noriu paklausti, kaip jūs ketinate elgtis ateityje, jeigu jūsų uh, balansas ir toliau e, liktų toks išpūstas, e, tai kokias grėsmės e, su tuo susijusius išvelgtumėte ateičiai? Ačiū pirmiausiai už jūsų gražius žodžius. Dabar sakysiu jūsų klausimą. Taip, mes elgiamės apdairiai, ypač vertindami procesus e, vykstančius JAV, tačiau ekonomikos e, ciklai abiejose šalise skiriasi. E, infliacijos lygis netitinka mūsų įsivaizdavimu kol kas. Jūs minėjote 1,4 kovo mėnesį, o vasarį infliacija siekia 1,1 procentą. Kaip žinote, per pastaros ketverius metus infliacijos lygis e, nusekliai laikėsi siekia apie vieną procentą, taigi siekdami e, normalaus infliacijos lygio mes turime išlikti apdairus, tačiau mes, <clears throat> žinoma, būsime pasirengę pakeisti savo politiką priklausomai nuo situacijos pokyčių ir ateityje atitinkamai taip pat elgsimės, jeigu situacijų pagerės mes e, esame tikri, kad infliacija ir toliau auks, nepaisant to, kad e, mūsų darbuotojai prognozuoja, kad šių metų infliacijos vidurkis sieks 1,4 procentus ir kitais metais taip pat 1,4 procentus. Taigi procesas vyksta laipsniškai ir turime elgtis apdairiai tam, kad e, E, ta tendencija nepasikeistų dėl mūsų politinių sprendimų. Kokiu atveju manau, kad mūsų vykdymo politika atneša vaisių ir kol kas mes taikysime tas ekstraordinarias priemonės, o po to mažinsime Centrinio banko balansas. Žinoma, nežinau, kokia bus ateitis ir negaliu jos įtakoti, tačiau norėčiau pabrėž, pabrėžti, kad jungtinėse valstijose vyko ilgas diskusijos dėl Centrinio banko balanso ateities ir e, kol kas neaišku, ar Federalinio rezervo bankas grįž prie tų pačių balanso apimčių, kuriuos turėjo iki krizės, ar E, vis tik tai e, jo balansas bus šiek tiek didesnis, e, žinoma, jie taip pat norės užtikrinti finansinį stabilumą, tačiau tas didesnio balanso palikimas galėtų būti susijęs ir su tuo, kad visame pasaulyje, taip pat ir Europoje, bankai mažėja bankų vaidmuo finansuojant ekonominius procesus. Taigi Dabar yra labai sudėtinga pasiekti tos ekonominės politikos tikslus, nes e, e, jie nėra susiję vien su bankų teikiamomis paskolomis. Taigi, tuo aš norėjau tik pakomentuoti ir iš tiesų e, tai nereiškia, kad yra planuojami kokie nors politiniai sprendimai, tačiau iš tiesų laikui bėgant visų centrinių bankų balansai turės sumažėti tiek ES, tiek JAV, tiek Junktinė karalystė, tiek ir Japonija, visur, kur buvo taikomas tos išskirtinės priemonės. Pirmininkas, ačiū, norėčiau užduoti papildomą klausimą, pratesdamas Burgardo Balco mintį, šiek tiek kitų aspektų. Žinoma, ataskaitoje kalbama apie tai, kad Reikia vykdyti apdairę pinigų politiką. Siekiant prie įprastinių, grįžti prie įprastinių procesų, ypač turint omenyje, kad infliacija infliacijos lygis nedidėja taip, kaip mes e, norėtume taip greitai. Nekartą su pirmininku Dragio apie tai diskutavome. Viena iš priežasčių su to susijusių taip pat ir atlyginimų didėjimo greitis yra. Jūsų metinėje ataskaitoje minite du dalykus vieną po kito. 22 puslapį pirmiausia kalbate apie struktūrinių reformų problemas ir teigiate, kad jos prisidėjo prie užimtumo skatinimo, o po to naudojatės verslo apžvalga tam, kad galėtumėte įvardinti, kokias reformas būtina vykdyti tam, kad toliau būtų didinamas lankstumas, susijęs su darbo laiku, laikinomis darbo sutartimis ir darbuotojų ir nedarbo draudimu. Ten, kur kalbama apie minimalaus atlyginimo dydį, kitus aspektus, kurios minimos apžvalgoje, jūs manote, kad e, tie aspektai nėra svarbus. E, e, e, Žalgai pateikiamas atitinkamas finansinių prognozių kreivės, jūs tuo tarpu atitinkamai pateikite savo vertimus, kol tos kreivės neveikia. Aš čia išvelgiu tam tikrą prieštarą jūsų ataskaitą nes e, viena vertus jūs kalbate, kad e, dėl nepakankamai greitai didėjančių atlyginimų, e, nepakankamai greitai didėja infliacija, todėl negalima tinkamai vykdyti mūsų pinigų politikos, taigi kaip jūs vertinate šį šią visą situaciją, nes verslui ši pozicija yra pakankamai svarbi, turėtų būti, tačiau galbūt reikėtų atsižvelgti metinę ataskaitą ir į kitus aspektus. Ačiū. Jūs ką tik paminėjote apžvalgą ir tai yra tik tai įmonių, verslo atstovų e, nuomonių rinkinys arba tos e, to tyrimo įvertinimas. Ta svarbu pabrėžti, siekiant spręsti klausimus susijusius su jūsų minėtais prieštaravimais. Ir tikrai buvo galima tikėtis, kad šie pokyčiai e, bus trokštami iš vadybininkų pusės. O visuomenė taip pat nori diskutuoti apie šias problemas. Kalbant apie apie darbo teisės e, aktų lankstumą, tai eurozonoje situacija iš tiesų e, labai skirtinga. Nėra aiškių kriterijų, kuriais būtų galima vadovautis, nes net jeigu remtumėmės labiausiai išsivyščiusių šalių patirtimi ir situacija, galėtume konstatuoti, kad E ABPO atitinkamos e, publikacijose, kuriuose pažymimas e, darbo rinkos lankstumas, tai šalis, kurioje yra nelankščiausi su darbo santykiai susiję įstatymai pagal EBPO ataskaitas yra Vokietija. Ir reikia pabrėžti, kad kilus kriziai situacijos markiai pasikeitė bendrame kontekste ir po to, kai buvo pradėtos vykdyti tinkamos reformos ir ekonomika atsigavo, padidėjęs užimtumas ir ekonomikos augimas gali būti siejamas su atitinkamai vykdytomis reformomis. Taigi galima kalbėti ir paminėti nemažai tiek empirinių, tiek akademinių tyrimų, kurios pasitelkus būtų galima teikti, kad struktūrinės reformos, ypač darbo santykių kontekste, bent jau iš pradžių sumažina e, bendrą darbo užmokesčio vidurkį. Ir būtent dėl to, kuomet yra analizuojama ta Philips kreivė, ir tarpusavio santykis tarp infliacijos ir užimtumo lygio, reikia paminėti, kad vykdant intensyves darbo rinkos reformas per tam tikrą laikotarpį mažėja atlyginimai. Ir būtent dėl to ir infliacija per tą laikotarpį iš karto po reformų sumažėja taip pat ir atitinkamai e, sumažėja tas e, infliacijos e, atsakas darbo sąlygoms. Čia jokio, jokio prieštaravimo iš tiesų neižvelgiu, čia yra normalūs procesai. Taip pat yra svarbus ir kiti dalykai, nes daugelį mūsų tyrimų ir e, publikacijų, pavyzdžiui, atlikome didelio masto tyrimą infliacijos e, pokyčių tema. Ir e, to tyrimo išvados skelbiamos mūsų tinklapyje. Tai lyginant su kitomis pasaulio dalimis, ta Philips kreivė pastaruoju metu kyla priešingai nei JAV, pavyzdžiui, Europoje Philips kreivė šiuo metu kyla į viršų. Ir e, ta aplinkybė yra aiškiai dokumentuota ir ekonomistai tai pripažin, pripažįsta, kad vykdant struktūrinės reformas iš pradžių Philips kreivė krinta žemyn, tačiau po tam tikro laiko, tam tikram laikui praėjus pradėjo kilti viršų, bent liukia. E, Ačiū, labą dieną, kalbėsiu vokiškai. Noriu užduoti klausimą dėl finansų sektoriaus stabilumo, dėl eurozonos bankų padėties, ypač e, Vokietijos bankų padėties ECB savo ataskaitoje pakankamai daug dėmesio skiria bankų padėčiai. Jūs identifikuojate du faktorius, kurie kenkia bankų pelningumui. Kalbate apie žemas palūkanų normas ir netgi neigiamas palūkanas indėliams. E, e, tačiau nekalbate apie plokščiąją e, palūkanų kreivę, apie tradicinę bankų veiklą, teikiant trumpalaikės paskolas, kurios tampa visiškai e, nepaimingos ir dėl to bankai verčiami vis labiau užsiimti investicinę veiklą, turint omenyje Vokietijos bankų krizę, kuri paštrėjo per pastaruosius e, Deutsche Bank krizę. Aš nesitikiu iš jūsų tinkamo komentaro, tačiau panašu, kad uh, Vokietijoje bent vienas bankas susiduria su rimtomis problemomis ir jo padėtis tampa panaši į Commerzbank padėtį. Taigi noriu paklausti, kokią atsakomybę turi pasimti ECB e, už e, dabar pablogėjusi pakankamai žinomų ir didelių komercinių bankų situacija, turint omenyje, kad krizės pradžioje jie laikėsi pakankamai uh, E, gerai, e, o kryžiai besibaigiančiams pasidarė sunku uždirbti pelną. Taigi kaip ketinate keisti ECB politiką tam, kad būtų sudarytos sąlygos su komerciniams bankams tiek Vokietijoje, tiek ES vėl uždirbti pelną. Ačiū už klausimą. Pirmiausia, noriu pastebėti, kad bankų pelningumo situacija atskirose šalise ir netgi jų viduje, skirų šalių viduje, smarkiai skiriasi. O tai parodo, kad didžiaja dalimi dėl tos stacijos kaltos ne tik žemos palūkanų normos. Ne tik dėl jų bankų pelningumas smarkiai mažėja. Toks teiginys būtų pagrįstas eurozonos e, viduje, tačiau pradėsime pavyzdžio iš už eurozonos ribų, pavyzdžiui, Švedijoje centrinio banko e, palūkanų normos yra žemesnės nei eurozonai. Žemesnės e, jų palūkanų normos yra neigiamas ir siekia minus 0,75 procentus. Nepaisant to, jų bankai, jų bankų turto graža siekia beveik 12 procentų. Eurozonoje 116 didžiausių bankų trečiajame praėjusiu metu ketvirtyje pagaliau sugebėjo užsitikrinti maždaug 7 procentų investicinę gražą. O Švedijoje jis siekia 12 procentų kuomet mes bandome palyginti situaciją ir suvokti, iš kur atsiranda šis skirtumas, pagrindinis paaiškinimas būtų e, susijęs su bankų veiklos sąnaudų, sąnaudų veiksmingumu, kuomet jūs palygintumėte banko bendrai turtą e, <clears throat> ir sąnaudas e, turtą vienetui, tai šiaurės šalių bankose tas santykis yra per pus mažesnis nei eurozonoje. Ir Vokietijoje e, šis koficijantas yra aukštesnis nei kitose euro, eurozonos šalyje. Jeigu vertintumėte ankstesnę situaciją, vidutinis su Vokietijos bankų pelningumas buvo, dėl suprantamų priežasčių, mažesnis nei kitų Europos bankų. Ir tas priežastis e, iš tiesų yra visiems žinomos ir akivaizdžios, negali būti vertinamos neigiamai. Tačiau ar tai parodo, tai tik parodo, kad bankų e, pelningumo skirtumai tiek lyginant atskiras šalis, tiek ir bankų situacija vienos šalies, pavyzdžiui, Vokietijos viduje, negali būti e, paaiškinami E, žemės palūkanų normomis. Jūs neatsakote į mano klausimą. Tik tai to atsakysiu, aš tik tai e, jūsų klausimą bandau patalpinti tam tikrą kontekstą, nes jūsų, jūs savo klausimą bandėte teikti, kad žemės bankų pelningumas yra susijęs su ECB nustatytomomis žem, žemomis palūkanų normomis. Aš minėjau kad būtų galima pateikti e, tiek iš eurozonos, e, tiek ne iš eurozonos daug pavyzdžių, kurie patvirtina, kad taip nėra. Arba kad yra priešingai. Kai kuriuose šalyse e, ta situacija yra susijusi su blogomis paskolomis, Vokietijoje taip nėra, tačiau jeigu vertintumėte bankų veiklos sąnaudas Vokietijoje, tai e, tikrai galėtumėte rasti kitus svarbių aplinkybių. Kalbant apie pelningumą. E, kreivė, tai yra tokia, kokia ji yra, jungtinėse valstijose pelningumo e, kareivė po to e, išsilygino po to, kai buvo nustotos taikyti įvairios paramos priemonės. E, tuo tarpu mūsų atveju e, mes dar e, superkame vertybinius popierius, jungtinėse valstijose tuo tarpu tas procesas jau baigėsi. <clears throat> Ir e, ta aplinkybė, kad pelningumo kreivė taip pat jungtinėse valstijose šiuo metu pradėjo judėti žemyn arba e, tapo vienoda, susijusi su e, investuotojų prognozėmis e, e, apie tai, kad kit, artimiausių metų infliacija smarkiai neauks. Taigi ne tik pinigų politika yra atsakinga už santykinį e, vidutinės trukmės, santykinės vidutinės trukmės ir ilgalaikės trukmės palūkanų normas. Taigi ir pelningumo kreivės negalima sėsti, sėti vien tik tai su mūsų pinigų politika, reikia viską vertinti plačiamesne ant aplinkybių kontekste. E, ir reikia atsižvelgti taip pat ir į investuotojų įtaką ilgalaikiams ir vidutinės trukmės laikotarpio <clears throat> pelningumui. Neseniai Italijoje jau įvyko rinkimai ir laimėjo tos jėgos, kurios neįtin palankę nuomonę apie Europą turi. Ir e, dar blogiau yra tai, kad e, tai yra tos jėgos, kurios dažnai nenori gyvendinti reikalingų reformų. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, kokia būtų jūsų ta, e, ir jūsų banko pozicija. Ar jūs Pritartumėt mūsų nugastavimams, kad Italija gali sukelti, sukelti grėsmę ateityje euros, eurozonai. Antra. Antra formuojant antro tikslo tikslus, buvo siekiama tik vieno dalyko. Ir mes žinome, kad, pavyzdžiui, Vokietijos bankuose dėl to susidarė 900, susikupė 900 milijardų eurų. Ir bankai turėtų balandžio mėnesį išlyginti nepadengtas rizikos pozicijas. Uh, Panašu, kad ES teigėjai negalvojo apie tai, kad tai sudarys problemų. Kokią, kokią sprendimą jūs pasiūlytumėt? Toliau mes žinome, kad buvo kalbama, kai kas siūlo dabar netgi ir sukurti Europos eurozonos biudžetą, sukurti Eurozonos parlamentą ir Eurozonos finansų ministeriją. Ir pat noriu, kad biudžetą, Eurozonos biudžetą būtų mokoma nuo 3 iki 4 procentų BVP. Dėkuoju už tokius visamius klausimus. Nesu tikras, kad galėsiu į visus tuos klausimus atsakyti. Dėl Italijos, bet čia nedarysiu jokių prognozių. Patys italai turės apsispręsti. Ir e, tikiuosi netrukus pamatysime, kokią sprendimą jie priims. Čia jokių prognozų nedarysiu. Dėl tikslo jūsų minėto, da, čia ilgai galima būtų apie tai kalbėti. Antrasis tikslas. Iš esmės, jis atspindi e, tą faktą, kad mes įsivedėme bendrą valiutą nes antrasis tikslas yra skirtas tam, kad galima būtų suderinti iš įvairių šaltinių gaunamus srautus e, eurozonoje. Ir e, to siekiant nėra čia nesusidaro prieštaravimų. Tai nėra mechanizmas, kuris teikia paskolas ūkio subjektams kokios nors valstybėse narėse. Mes turime eurus ir kai eurus reikia mokėti trečioms šalims, reikalavome, kad tie eurai būtų pervedami per uh, euro. Uh, zonos bankus ir jų centrinius bankus. Svarbu yra čia kalbė, e, atsižvelgti tai, kad operacijos vykdomos eurais. Jei jei visos operacijos būtų atspindėtos e, e, bendrame balanse, jei būtų toks sudaromas zonai, tuomet mes gal nematytume nacionalinius antro lygio tikslus, nes jie būtų konsoliduotai pateikti centralizuotai rengiamame balanse. O jei šalis nusprendžia pasitraukti iš bendros valiutos sąjungos, tuomet šalies centrinės bankas e, turėtų įvykdyti įsipareigojimus kitų zonos bankų atšvilgių tai galios tik tai tuo atveju, jei šalis pasitrauktų iš eurozonos. Kitaip tiesiog yra bandoma atspindėti eurų cirkulaciją ES. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad visi eurozonos centriniai bankai turi teigiamus kapitalo rodiklius. Ir tenai jų balansus akivaizdu. Akivaizdžiai matosi, kad jų turtas viršė jų įsipareigojimus, todėl jie yra pajėgus atlikti mokėjimus, jei tokie būtų reikalingi jūsų patiktomis aplinkybėmis. Ir mes minėjote, kad tai taip didėja skaičiai pagal antrąjį tikslą. Ir mes savo rengiamame naujienlaiškėje esame ne vieną kartą paaiškinę, kodėl taip vyksta. Ir kodėl tai ypač išaiškėjo pastaruoju metu. Tai daugiausia yra susijęs su mūsų turto supirkimo programa. Todėl, kad kai investuotojai parduoda mums savo turimus vertybinius popierius, kuriuos mes superkame, yra tos visos operacijos da, yra įvykdomos pagrindinėse šalise ir tai paaiškina, kodėl susidaro tokie srautai, kurie tikrai gartis yra dideli. Bet viską galime paaiškinti. To negalima da, lyginti su tuo, kad per krizę, da, e, streso sąlygomis e, da, vyko daugybė kitų reiškinių, da, e, žmonės norėjo atsimti savo indėlius, da, tai vyko kitų da, neįgimų dalykų. Ir... Bet dabar taip nėra. Matome, kad situacija ir kainos tose šalise, kuriam, svarbiausios šalise, yra stabilios. Taigi, ta dabartinė situacija nesusi, nesusidarė ne dėl to, kad situacija kažkokia yra ypatinga, ta, o pirmiausia dėl to, kad mes. Dėl to, kad mes gyvename turtų supirkimo programą, dėl to, kad daugybė operacijų yra registruojama būtent Vokietijoje. Sven Gigold. Ačiū, pirmininkė. Pone Konstancijo, aš taip pat norėčiau pasinaudodamas progą su jumis atsisveikinti, bent jau taip e, instituciškai. Aš atsimenu, kai jūs pradėjote eiti savo pareigas ir taip pat aš norėčiau, pasinaudodamas progą, paklausti jūs, kaip jūs vertinti dar vieną institucinį klausimą. Viena vertus, mes pastarosiamis savaitėmis ir pastaraisiais mėnesiais sužinojome apie da, tikrai labai negražius pinigų plovimo skandalus. Ir vienas į e, šį skandalą svėlusių bankų yra e, tiesiogiai prižiūrimas, aš kalbu apie Latvijos banką. Ir e, žinome, kad informaciją mes sužinojome iš JAV FinCEN. Tai yra JAF institucija atsakant už kovą su pinigų plovimu. Tai iš esmės jie vykdo priežiūrą šiuo metu. Ir taip pat kyla įvairių klausimų dėl to, ką galėjo padaryti Europos centrinės bankas, nes čia. Uh, kartais kalbame apie tai, kad iškyla problemų dėl Europo, Europos Centrinio banko galiojimų ir to, to kad jie ne visuomet dera su jo e, uždaviniais formų stabilizuojant pinigų politiką. Europos centrinis bankas turi daug informacijos apie trečiasias šalis. Jūs matote visus uh, srautus ir galbūt Europos centrinis bankas galėtų aktyviau įsitraukti į E, priežiūros siekiant kovoti su pinigų plovimu? Nes jūs turite tikrai labai daug informacijos apie bankus. Ir antra, ar nebūtų gerai, jei Europos centrinis bankas galėtų tapti labiau savarankišką, labiau nepriklausomą instituciją tam, kad neiškiltų interesų konflikto su pinigų politiką. Taigi aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs vertinate tą dabartinę institucinę sąrangą. Aš matau iš jūsų veidų išaiškos, kad jūs nepritarite tam, ką aš pasakiau, bet vis tiek man būtų įdomu sužinoti, ką jūs apie tai manote. Dėkuoju, ponė Gigold. Ir aš norėčiau pasakyti, kad mums nekart yra tekę su jumis pabendrauti ir aš prisimenu, kad tai visuomet įdomus yra nuomonių pasikeitimai. Mes iš tikrųjų neturime įgaliojimų kovos su pinigų plovimu srityje, nes už šią kovą yra atsakingos nacionalinės institucijos. Ir būtent nacionalinės institucijos turi tyrimo įgaliojimus, kurių neturime mes. Nepasto, kad mes atliekame priežiūrą. Taigi mes tiesiog neturime tam reikalingų įpareojimų. Daug kas nesupranta, kad priežiūros institucijos uh, gali lankytis bankuose, gali matyti įvairius dokumentus, bet jie mato tik tai tuos dokumentus, kuriuos pateikia bankai. E, mes ne, e, prieš institucijos neturi e, įgaliojimų, tyrimo įgaliojimų, įgaliojimų, kurie leistų atlikti tyrimus. Priežiūros institucijos gali tik tai išnagrinėti patiktus dokumentus, bet pinigų plovimas yra problema, kurio, kuri nesimato, kai tiesiog yra nagrinėjami įvairūs pinigų srautai tarp įvairių bankų. E, žiūrėdami į tos pinigų srautus, niekuomet nepamatysite, ar, ar e, vykdomas pinigų plovimas ar ne. Pinigų plovimas matomas tuomet, kai bankai bando įsiaiškinti, kam priklauso pinigai. nes planuojant pinigus, planuojami yra pinigai, kurie buvo da, gauti vykdant nelegalią veiklą. Tie pinigai patenka į banką ir pato iš to banko gali iškeliauti kažkur kitur, atliekant visiškai teisėtus mokėjimus. Ir būtent tame ir yra pinigų plovimo esmė, nes pinigai gauti neteisėtų būdų patenka į teisinę pinigų judėjimo sistemą. Ir todėl bankai turi da, da, daryti viską, kad taikytų principą išsiaiškink, kas yra tavo klientas. Ir todėl uh, už pinigų plovimą atsakingo, kovo su pinigų plovimu atsakingos institucijos turi stebėti, kas vyksta bankuose. Nes kai pinigai iš vieno teisiškai veikiančio banko teisėtai yra perkeliami į kitą banką, teisėtai veikianti, jūs nieko čia negalite nei pamatyti, nei, nei užkirsti kelią tokiam pervedimui. Ir JAF institucijos, kurios mums pranešė apie jūsų minėtą atvejį, apie jį sužinojo nežiūrėdami į pinigų srautus, jie turėjo kitų informacijos šaltinių. Net tai reikėtų atsižvelgti. Mes ir aš asmeniškai manome, kad mūsų Europoje taikomas e, modelis, kai e, kova su pinigų plovimu patikėta nacionalinėms institucijoms nėra paštinkamiausias. Mums reikia arba centralizuoti šią, e, šį darbą, arba reikėtų stiprinti, tikrai labai rimtai stiprinti šių institucijų bendradarbiavimą. Tai yra labai svarbu. Labai svarbu yra pagerinti mūsų gebėjimą aptikti tokius nusikaltimus. SRB. Tai buvo sukurta ši valdyba, sisteminės rizikos valdyba ir pato įvyko breksitas. Ir jums yra žinoma, kad po to, kai jungtinė karalystė pasitrauks iš sąjungos. Devyniasdešimt septyni procentai visų banko turto yra e, liks toje erdvėje, kurią mes visi galėsime kontroliuoti. Jūs sutikėt mums tokius sugaliojimus ir po breksito 97 e, procentus visų, visų turtų galėsime kontroliuoti. Ir ECB taip pat vykdo makroprudencinę politiką. Tai taip pat šiek tiek pakeičia situaciją. Ir skirtingai nuo to, ką parašė Brūgelė tyrimų centras, Tad e, tame straipsnėje buvo rašoma, kad SRB turėtų būti įtrauktas į ECB ir jiems atrodo, kad tai būtų geria, geria, geresnis sprendimas. Taigi ta jų išvada yra visiškai kitokia nei jūsų. Ir SRB da, a, tai yra bendra pertvarkymo valdyba gali pateikti rekomendacijas ir perspėjimus. Ir todėl, kai kam atrodo, kad ji veikia neįtin veiksmingai, bet ji gali išduoti, gali pateikti rekomendacijas. Taip ir kartais gal jų, jas nėra atsižvelgiama, bet jau turime tokią sistemą, kurią turime. Ir jūs ją sukūrite. Taigi reikia stebėti situaciją. Ir aš manau, kad uh, Europos centrinis bankas, kuris dabar vykdo makroprudentinę politiką, turėtų uh, uh, vykdot makroprudentinę politiką ir tai reikia atsižvelgti teisės aktuose. Aš taip pat šiek tiek skeptiškai vertinu tą bendrą pertvarkymo valdybą. Na, tokia bent jau yra mano kuklė nuomonė. Marija Matijas. Obrigada, Presidente. Uh, Sr. Constâncio, também agradecer, quero agradecer-lhe. Aš taip pat noriu padėkoti Jums, ponė vicepirmininkė, už eh, suteiktą informaciją. Paskutinį kartą lankotės mūsų komitete, užimdamas atsibė vicepirmininko pareigas. Labai džiaugiuosi, kad dar kartą atvykote su mumis padiskutuoti. Vienas klausimas, kuris man atrodo labai svarbus ir kurį noriu labiau įsigilinti, tai yra ECB ir jo programų skolų supirkimo vaidmuo, ypač e, e, paribio valstybės ES tačiau ne tik e, skolų supirkimo, bet ir kitos programos, kurios buvo vykdomos Europos centrinio banko, dar labiau e, padidino makroekonominius skirtumus tarp atskirų šalių. <clears throat> Taigi, e, nežinau, galbūt geriau būtų keistis e, argumentais, o ne veido išraiškomis, kaip dabar matau. Tai galbūt e, ta padėtis, kad šiaurinės ES valstybės narės šiuo metu laikosi geriau finansiškai nei e, parebio valstybės yra susijusios su, su tuo, kad ECB neprisijėmė tam tikros atsakomybės, e, perkeliant e, kapitalą iš periferinių valstybių į centrinės e, ES valstybės. Ar ta politika bus pakeista naujos ECB vadovybės, ar ji imsis šių temų? Kadangi šiuo metu vadovybė keičiasi, tik noriu paklausti, ar egzistuoja kokios nors garantijos ar priemonės, kurias pasitelkus ilgalaikė ECB pinigų politikos perspektyvoje mm, būtų tęsiama dabartinė linija ir galime tikėtis kokiu nors netikėtumu. Atsakysiu angliškai. <coughs> tai bus patogiau komiteto nariams. Atsakydamas jūsų pirmąją klausimą, kaip supratote iš mano kalbos, su jumis nesutinku, paaiškinsiu kodėl. Jūs sakote, kad tai atnešė daug žalos tos, toms šalims. Ir atrodo, kad beveik būtų buvę geriau, jei nebūtų imtasi šios iniciatyvos. Jūs taip entuziastingai kritikavote kapitalo perkelimą. Dėl įgyventintų programų susidaro įspūdis, kad nebuvo verta to imtis iš viso. Bet viskas yra ne taip, kaip jūs nupiešėte. ECB yra tik tai vien, viena e, euro sistemos dalis. Supirkimą vykdė ne ECB tuo užsiemė nacionaliniai centriniai bankai. Ir visas į, e, gautas pajam, įplaukas bei pelną, e, kurie, kurį davė šie sandoriai, e, jis pasiliko tų šalių centrinių bankų sąskaitose ir buvo perskristytas e, visiems akcininkams pagal šalių įstatymus. ECB supirko tik nedidelę litų vertybinių popierių. Taip pat turime pridėti pelną e, ne tik pa, palūkanų normas, bet ir e, pri, įskaičiuoti tai, kokia buvo graža iš kapitalo. Čia noriu pakomentuoti daugelį balsų, kurie sakė, kad ECB e, nukentėjo dėl blogų paskolų supirkimo, tačiau iš tikrųjų ECB pavyko uždirbti pelno įgyvendinant šią programą. Bet tai buvo pasiekta e, panaudojant visus eurosistemos e, dalyvius, taip pat ir ECB. Kas nutinka su ECB pelnu? Mes galime didinti savo bendrąjį rezervą bet tik tai iki ECB kapitalo e, limito, kapitalo dydžio ir tą ribą jau pasiekėme, nebegalime to daryti. Ir, o likęs pelnas paskirstomas šalių centriniams bankams. Tai reiškia, kad viskas sugrįžta šalių centriniams bankams, kurie, kurie perdoda tas lėšas savo vyriausybei. Taigi taip nebuvo, kad iš e, atsilikusių šalių viskas e, suplaukė į centrą. Ką tik tai paaiškinau. Pelną gavo vyriausybė. Viskas vyko pagal numatytą tvarką, pagal e, pelno ir nuostolių paskaičiavimą, bet tokia buvo programa. Taip pat turite suvokti, kad ir ECB, ir nacionaliniai centriniai bankai turi i, e, išlikti finansiškai sveiki, sol, jų balanso lapas turi būti solidus, tai numatytas sutartise. Ir pasilaik, galime pasilaikyti tik dalį pelno. E, perkelti jį į bendrąjį rezervą, visą kitą sugrįžta šalims. Atsakydamas į jūsų antrąjį klausimą, galiu pasakyti, kad jūsų e, vaidmuo svarbesnis, nusprendžiant, kas nutuks ECB viduje, kas dirbs toliau ir kaip viskas bus ateityje, nes jūs vaidinate tikrai svarbu vaidmenį čia apsisprendžiant dėl ateities pasirinkimų. Toliau James Coburn. Matau, kad tas žmogus, kurį paminėjote, buvo aktorius, bet visi politikai nori būti aktoriai. Malonu su, turėti galimybę su jumis pasikalbėti. Turiu klausimą apie Deutsche Bank. E, situacija tikrai neraminanti, nebejoju, kad jūs tai neramina taip pat kaip ir mane. Italijos bankai atrodo taip pat labai prastai, jų padėtis yra tikrai sudėtinga. Ar nemanote, kad ponai Verhofstadt ir Barnyje bando nubausti Londono City, Europos bankų centrą, kad ir kas ką apie tai bemanytų ir kad tai nėra labai išmintinga, ypač kuomet E, Vokietijos ir Italijos bankų būklė atrodo prasta. E, Italijos bankai nesulaukia e, reikalingo kreditų kiekio, nes baudžiamas Londono Citys bankų centras. Čia situacijoje niekas nelaimi. Gal galėtumėte pasišnekyti su ponais, ponu Barnyje ir ponu Herfakštatu? kurie yra breksito blogio šis. Jie turėtų elgtis e, protingiau, nes reikia toliau palaik... vykdyti, daryti verslą su Londono sičiu. Ypač atšvelgiant į tai, kad kai kurie jūsų bankai dabar yra labai prastos būklės. Ačiū už klausimus. Aš nepritariu tokiai neigiamam situacijos vertinimui. E, jūsų pristatytam, kal, kalbant apie tuos bankus. Pažiūrėsime, kaip viskas bus. Europos banko atsparumas bendrai nepaprastai pagerėjo, vertinant vidurkį kai kuriais atvejais e, rodikliai yra labai geri. Ir kai kurių e, bankų e, bendro akcinio turto ir kapitalo santykis yra 14,3 procentus, procentai, o kai kurių bankų siekia net 18 procentų. Ir toks koficijantas, o anksčiau tas koficijantas uh, E, akcinio kapitalo ir bendro kapitalo e, koficijento buvo 7 procentai. Taigi, daugiau pati nekalbėsiu, bet aš tikrai nepritariu jūsų išsakyti tai neigiamai nuomonį, nors yra problemų Europos bankų sektorioje. Jūs Junktinėje karalystėje taip pat išgyvenote problemų e, krizės metu. Tačiau teiginys, kad Europa baudžia Londono City, mes visiškai nesikišome į jūsų legitimų sprendimą išstoti iš ES ir iš bendrosios rinkos. Tai jūsų priimtos sprendimo pasiekmi. Tai ne mūsų projektas. Tuoj baigsiu. Ir nebejoju, kad mes ir toliau vykdysime verslą su Junktinė karalystė, kad jis vaidins svarbu vaidmenį, kad ir, ir prekių, ir paslaugų srityse. Tokia bus galutinė šio rezultato išdava, tačiau jūs kalbėjote ne apie tai. Jūs kalbėjote apie tai, kad nežiūrite tai, kad jūs išstojate, kad jūs viską tvarkysitės patys, patys viską prižiūrėsite, visas rinkos ir finansų institucijas, jūs vis tiek norite būti bendrojoje finansų rinkoje, tarsi nebūtumėte išstoję. Manau, kad to tikrai negalima buvo tikėtis ir niekas nebando Londonas į čia nubausti. Bus parengti susitarimai, kurių pagrindų verslas vyks toliau, tačiau šiek tiek kitokių pagrindų ir tai logiška jūsų sprendimo išstoti iš ES išdava. Aš tai matau štai. Demokratinio sprendimo, be abejo. Žinoma, tai yra mūsų teisė. Kodėl taip negatyviai tai vertinti, jeigu tai Britų žmonių sprendimas? Aš nieko neigiamo nekomentavau. Bet, bet Britams taip atrodo, Britų visuomeniai. Bet aš čia nieko negaliu jums padėti. Jūs norite išstoti iš bendrosios rinkos? Mes ne, mes nenorime išstoti. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu olandiškai. Noriu kolegas Klinsą. Uh E, pratesti klausimą <clears throat> dėl e, atsargiai du sistemos. <clears throat> E, žinoma, mums problemų nekyla dėl jūsų siekių ir toliau integruoti tą federalinę suskaitimo sistemą, tačiau pono Klinso ir kitų kolegų iš Vokietijos klausimas nėra atsitiktinis. Jis yra susijęs su Ferry instituto ką tik paskelbtų tyrimo išvadomis, e, e, kuriame e, kalbama, kad vis tik tai galimybė Europos pinigų sąjungai ir toliau žlugti, žlugti Europos pinigų sąjungai ir toliau egzistuoja. Ir kitaip nei buvo iš pradžių planuojama. Target sistema dabar e, paprasčiausiai e, naudojamasi tam, kad e, <clears throat> būtų lengvinama skolų našta kai kurioms šalims, pavyzdžiui, Italijai arba mažiau Portugalijai kuomet Vokietijos centrinis bankas jau yra supirkęs daugiau nei 900 milijardų kitų šalių e, skolų. Taigi, kaip Jūs vertinate to Fer instituto paskelbtas tyrimo išvadas? Galbūt. Kaip jau sakiau, visos problemos siejamos su target programos iškeltais tikslais gali iškilti tik tuo atveju, kai kai kurie rodikliai šalyje išauga. Tačiau mano nuomonė labai menkai tiekėtina, kad taip nutiks. Nes tai tikrai reikštų labai skaudžias pasakmes bet kuriai šaliai. Ir kaip žinote, pagal sutartį, nei viena šalis negali būti išmesta iš sistemos, pati šalis turi priimti tokį sprendimą, pasitraukti iš jos. Tai reikia iš šį aspektą atsižvelgti. Jūs minėjote paskolas, tačiau tai, grinaja, tai grinuoju pavydalu nėra paskolos. Tų šalių ekonominiai subjektai be, ne, negaudami kreditų iš Centrinio banko, nes Centrinis bankas nedalina kreditų gyventojams. Kalba eina apie ekonominius subjektus, kurie e, kuria e, pelną, kuria finansus ir kuris iškeliauja kitas šalis. Tačiau, kai kalbame apie įmonės, ūkius, kurie negauna pinigų iš centrinio banko, taigi tie pinigai iškeliauja į kitas šalis per, per bankų sistemas. Tai normalu, tai, nes yra, egzistuoja bendra valiuta. Ir neišvengiamai valiuta, vyksta valiutos apyvarta, nes tą valiutą naudoja visi ekonominiai subjektai visose šalise šių procedūrų ekonominis tvarkymas yra štai koks. E, tie tų subjektų balanso lapai registruojami Europos, tačiau tų šalių centriniuose bankuose. Ir tuo atveju, jeigu šalis pasitrauktų iš tos sistemos, kreditas liktų. Jeigu bankas turi turto tos įmonės, tai tas, tas, ta ekonominė problema iškiltų. Bet būtent todėl ir buvo sukurta ekonominė sąjunga, buvo, atsirado bendra valiuta. Tačiau, kaip sakiau, šį kartą Target 2 sistemos balanso augimas nesusijęs su e, skubiu e, masiniu indėlių ar kapitalo atsiemimu iš bankų. Mes stebėjome situaciją gyvendindami e, įmonių akcijų supirkimo programą. Bet e, tokių aspektų nepastebėjome. Tai tiek apie targetų sistemos veiklą. Thank you, Gabriel Mato. Gabriel Mato. Ačiū, e, vicepirmininkė Konstancijų, malonu Jūs vėl matyti šiame komitete ir kaip matote, kalbame, e, mes remiame ECB banko politiką, ypač ekonominę ir pinigų politiką, tačiau jos nepakanka, atrodo, kad jos nepakanka, kad e, įvyktų atsigaimas. Ir noriu čia pakalbėti apie infliaciją. Jūs minėjote, kad infliacija yra nedidelė, kad dar e, nepasiekti išsikelti tikslai, o kainų augimas susijęs tam tikrais iššūkiais, kurie iškyla ECB. Ir ECB jau uh, atsima savo pažadą uh, plėsti e, įmonių uh, su, turto supirkimo programą ir atsisakyti E, ekonominio stimuliavimo programos. Ką, kokių priemonių ECB rengėsi imtis, kad pasibaigus toms stimuliavimo programams ne, nepasijūstų neigiamas poveikis eurozonos erdvėje? Kai atsiranda augimas, ekon, vykdoma ekonominė politika neturėtų skatinti nevaržomo infliacijos augimo. Todėl noriu paklausti, kokie veiksniai ECB e, nuomonė ne, kol kas nepadeda pasiekti išsikeltų tikslų infliacijos srityje. E, kalbėjome apie krizę ir, ir kaip tą krizę išgyveno Europos piliečiai. Krizę įveikėme ir dabar kalbame apie atsigavimą Tačiau žmonės to nesupranta, nes žmonės patyrė krizę, net kitaip suvokia ją ir, ir kitaip vertina tai, kas dabar vyksta. Todėl noriu paklausti, kokią žinę reiktų skleisti ypač vargingiausiai gyvenantiems žmonėms, kurie, kaip ir visi kiti, išpatyrė tą krizę. Kaip paaiškinti, kad augimas yra? And thank you for your question. Um... Ačiū už klausimą. Pradėsiu nuo pirmoje, pirmosios klausimo dalies. Tiesų ne išvelgiu jokios grėsmės, kad mūsų vertybinių popierių įsigijimo programa arba neįprastinių priemonių pakeitimai neigiamai takos ekonomikos augimą nes e, e, tai jau yra ženklas, kad ekonomikos atsigavimas e, tęsiasi. Praėjusiais metais eurozonos ekonomikos augimas siekia 2,5 procentus ir savo e, pagal mūsų prognozes 2,4 procentai šiais metais turėtų aukti 2,4 procentais, 1,9 procentais kitais metais nedarbo lygis siekia vidutiniškai eurozonoje 8,5 procento, tai yra žemiausias lygmo nuo 2008 metų. Žinoma, ne visi visuomenės sluoksniai e, aiškiai junta ekonomikos atsigavimą, tačiau jeigu mes vertintume e, ekonominius rodiklius ir e, vartotojų optimizmo vidurkį, tai pastebėtume labai aiškius teigiamus pokyčius, žinoma, skaičiuojant vidurkį ir tarp kitko privataus sektoriaus vartojimas, kuris buvo pagrindinis ekonomikos atsigavimo variklis, privataus sektoriaus vartojimas padidėjo labiausiai, tai parodo, kad dauguma vartotojų, daugumas vartotojų perkamoji galia padidėjo. E, žinoma, sutinku, kad egzistuoja nemažai segmentų, kai kuriuose šalise daugiau nei, e, vienose šalise daugiau nei kitose, kurie e, tiesiogiai nepajunta ekonomikos atsigavimo naudos, tačiau Tai e, ši padėtis yra susijusi su bendra e, mūsų ekonomikos veikimo sistema, tačiau tikrai nepagrįsta būtų teikti, kad nei vartotojai, nei šiaip gyventojai visiškai nepajuto ekonomikos atsigavimo rezultatų mm, atlyginimai e, dar yra, išlieka pakankamai žemi mūsų nuostabai, nes tikėjomės, kad atsigaunant ekonomikai atitinkamai auks ir darbo užmokestis. E, tačiau jau matome tam tikrų e, ženklų ir žinoma, darbo užmokesčio augimo vidurkis yra mažiausias per visą eurozonos istoriją. Šią situaciją taip pat galima paaiškinti. Egzistuoja tam tikras e, inertiškumas po krizės, kuomet nenorima taip smarkiai kelti atlyginimų ir su tokia situacija taip pat taikosi ir e, profsąjungos darbuotojai, atsižvelgiant į mm, galimo užimtumo mažėjimo grėsmę. Tačiau aš manau, kad ši situacija taip pat laikui bėgant pasikeis, tai yra tik laiko klausimas. Taip pat ir euras, bendroji valiuta yra vertinama pakankamai aukštai ir uh, Būtent šios teiginius pastelkus būtų galima paaiškinti dabartinę proceso eigą, tačiau tikrai remiantis bendrais statistiniais duomenimis, aiškiai matome, kad ekonomikos atsigavimas atneša naudos ir perskaitimo politika, manau, taip pat čia bus naudinga, skatins taip pat ateityje ir užimtumo didėjimą, todėl e, galiausiai ir tie visuomenės sluoksniai, kurie iki šiol nepajuto ekonomikos atsigavimo naudos, jie artimiausių metų e, pajus. Taip pat reikia pasakyti, kad Europa yra vienintelis e, iš didelių pasaulio regionų, kuriame nuo 14 metų buvo sukurta 6 milijonai naujų darbo vietų. E, ir kaip jau minėjau, bendras e, ekonomikos atsigavimo poveikis yra juntamas. E, Silva Pereira. Ačiū, pana pirmininkė. Noriu padėkoti Vitorui Konstančiu už tai, kad paskutinį kartą atvykote Europos parlamentą užimdamas uh, savo dabartinės pareigas, jūs e, tikrai puikiai dirbote, būdamas Europos centrinio banko vicepirmininku. Ir aš taip pat norėčiau padėkoti Jums už tai, kad per tos aštuonerius metus e, nuolat glaužiai bedradarbiavote su Europos parlamentu 2017 metai, Jūs apie tai minėjote, šiai tais metais Europos centrinio banko vykdyta pinigų politika užkirto kelią eurozonos e, žlugimui. E, eurozona ir toliau buvo e, stabilizuojama, ekonomika augo, nežiūrinti pono Balco garsiai išsakytą kritiką, mes socialistų ir demokratų frakcijoje manome, kad ECB priežiūros funkcijos ir prievalės kartu reiškia ir didelio masto atsakomybę kontroliuoti infliacijos lygį yra viena iš svarbiausių ECB užduočių, todėl dabartinis infliacijos lygis yra didžia dalimi priimtinas. Manau, kad infliacija uh, smarkiai nedidės artimiausiu metu, tačiau noriu užduoti Jums du klausimus. Pirmiausiai dėl makro ekonominės politikos. Jeigu ir toliau bus vykdoma dabartinė pinigų politika, teikiant atitinkamą paramą ekonomikai, e, žinoma, e, tokia politika nebūti, negali būti te, tęsiama. <clears throat> iki begalybės tai e, jeigu bus tęsima ekonominės paramos politika, tai ar nekils papildomų iššūkių e, biudžeto politikai ir e, kitoms politikos sritims, nes biudžeto politika, kuri, kurie buvo laikomis tam tikro neutralumo, mm, taip pat turės keistis, ypač didinant uh, didesnės biudžetinės galimybės turinčių šalių indėlį. Visi aiškiai pasisako už bankų sąjungos sukūrimą, todėl e, manome, kad tos reformos tikrai negali būti minimalaus pobūdžio. Sakysiu vėlgi angliškai jūsų klausimą. Pirmiausia, noriu padėkoti už šiltų žodžius mano atžvilgių, įvertinant e, mano darbo kadenciją. Turiu pasakyti, kad pinigų politika pristaiko prie ekonomikos pokyčių ir tikrai nėra taip, kad e, pinigų politika taps griežtesnė, ji tampa griežtesnė galbūt tik dėl to, kad situacija bendroji pagerėjo ir e, kuomet pradės kilti palūkanų normos ir žmonėms dėl to kils tam tikrų sunkumų, tai e, e, palūkanų normų kilimas e, su juo bus taikstomasi tik tuo atveju, jeigu padidės daug didesnė dalimi taip pat ir žmonių pajamos. <clears throat> mūsų pinigų politika turi tinkamai reaguoti į infliacijos daromą spaudimą, kuris yra skirtingas, e, e, skirtingais ekonomikos ciklo etapais. Tačiau sakant į pirmąją jūsų klausimą dalį dėl pinigų fiskalinės politikos, tai jau galima būtų teikti, kad e, pinigų politika dabar yra pritaikoma prie e, naujų aplinkybių, pasirinkant e, tam tikras naujas kryptis. Jeigu susidursime tam tikrais netikėtais sukretimais, tai vėlgi reikės grįžti prie tos pinigų politikos, kuri buvo vykdoma kilus kryžiai, tai būtų normalus sureagavimas į situaciją. Iš tiesų 2015 ir 2016 metais komisija pateikdama savo stabilumo ir augimo pakto nuostatų taikymo e, lankstumo interpretaciją e, leido pasinaudoti tam tikromis fiskalinėmis erdvėmis atskiroms valstybėms narėms, kuriams e, to lankstumo reikėjo. Tačiau jeigu ateityje vėl prasidės ekonomikos recesija, kurios tikimybė dabar nėra didelė, tai naujoji e, atitinkamai reikės į tokius sukretimus reaguoti. Atsakant į antrą jūsų klausimą, sakysiu taip pat dar papildomai ir į kolegos klausimą apie prezidento e, Makrono pasiūlymus, tačiau e, prieš jam prezidentui Makronui savo pasiūlymus pateikiant e, penkių pirmininkų pranešime buvo pateikti jau 2015 atitinkami pasiūlymai dėl e, pinigų politikos pajėgumų. Ir man tie pasiūlymai yra labai svarbios sudėdamosios ekonomikos ir pinigų sąjungos reformų dalys. <clears throat> E, pinigų sąjungoje būtina užtikrinti makrofinansinės e, sistemos stabilumą pirmiausiai. Ir e, nebūtinai atskirų valstybių narių biudžeto pajėgumai turi vienodai vystytis. Reikia uh, labiau susitelkti į tam tikro stabilizavimo fondo sukūrimą, kurio lėšomis būtų galima panaudoti, pasinaudoti, jeigu pinigų sąjungo kiltų tam tikrų sukretimų ir būtent to fondo pinigų sąjungo iki šiol trūko ir jį būtina įsteigti siekiant padidinti atsparumą. O atsparumas e, užtikrintų daug sklandesnį pinigų sąjungos funkcionavimą, užkertant kelią E, tam e, tikrai fragmentacijai. Taigi tas e, makroekonominio stabilumo užtikrinimo fondas galėtų užkirsti kelią tokios fragmentacijos atsiradimui. Ačiū. Dėkuoju. Dar keturi nariai norėtų užduoti savo klausimus ir norėčiau, kad kalbėtumėt trumpai. Gabriel šiek tiek pakeisiu temą. E, vienas iš prioritetų, e, baigiantis mūsų kadencijai, užtikrinti, kad ekonominės ir pinigų sąjungos e, kūrimas vyktų sparčiau. Taip pat numatoma kurti Europos valiutų fondą ir stiprinti e, finansinius gebėjimus. Paėjusį mėnesį pasirodė leidiniai, leidinys, e, kur nagrinėjami stabilizavimo mechanizmo e, e, privalumai, ypač vertinant galimas grėsmės, galimus e, sukretimus. Su, e, su Taip pat svarstama, ar nereiktų numatyti automatinio pervedimo mechanizmo iš vienų šalių kitoms, kurį, kurį prižiūrėtų ACB. Kokiu lygmeniu ta sistema turėtų egzistuoti, kokius ekonomikos sektorius apimti ir kaip galėtų padėti konkrečioms šalims, kai joms e, iškiltų likvidumo problema. E, stabilumo mechanizmas dabar atlieka šią funkciją eurozonos e, valstybėms iškilus potencialiai kriziai. Įsibė. Dėkuoju. Pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad Europos centrinis bankas kaip institucinė paskelbė konkretų pasiūlymą apie tai, kaip turėtų atrodyti tas centrinis fiskalinis pajėgumas. Mes pritarėme penkių pirmininkų dokumentų ir manome, kad iš tikrųjų makrofinansinio stabilumo funkcija būtų reikalinga, tačiau kaip tai turėtų būti padaryta, mes niekuomet nesame sakę, niekuomet ne, nes mes išsakytos savo nuomonės, dėl to mes vėl parengėme dokumentą, darbo dokumentą, kuriame yra išsakomi įvairūs pasiūlymai, tačiau tai nėra privalomo pobūdžio dokumentas. Ta reikėtų aiškiai pasakyti. Jeigu gali egzistuoti įvairūs sprendimai, įvairūs makroekonominės funkcijos sukūrimo mechanizmai, kurie būtų susiję su kulčiais fondais ar su biudžeto eilutėmis ar investicijų apsaugomis. Apsauga yra įvairių sprendimų. Tačiau mes nėra, nesame įsakę e, oficialios savo banko pozicijos dėl to, koks mechanizmas būtų geriausias ar koks tokio to pajėgumo sukūrimo modelis būtų geriausias. Ačiū, panė pirmininkė. De, malonu Jūs matyti šioje salėje, ponio Konstancijo. Ir aš norėčiau paklausti Jūs apie tai, kas įvyko 2011 metais, kai tik tikrai pradėjote eiti savo pareigas. Tuomet labai įdomiai padidėjo palūkanų normos, labai staigiai padidėjo. Ir dabar, tai žinodami apie tai, kaip susiklosti įvykiai po to, daugam at, atrodo, kad e, tuomet tas palūkanų normų pakelimas buvo klaida. Tačiau jei pažvelgtume į taip, kaip keitėsi infliacija, po to pamatysime, kad gal tai nebuvo blogas sprendimas. Taigi aš norėčiau jūsų paklausti, jei jūs šiandien galvo, galvotumėte apie e, palūkanų normas, ar jūs elgtumėmės atsargiai, todėl kad mes šiuo metu esame netoli nulio, Arba da, jūs, atsižvelgdamas į mano paminėtą patirtį, pasakinu, kad reikėtų da, labiau nerimauti ne dėl to, kokį da, poveikį sprendimas turės šiandieną, bet apie tai, kaip jis paveiks patirtį po poros metų. Mano antras klausimas yra susijęs su uh, tuo, ką jūs sakėte apie Edis jūs e, kalbėti, kaip galima būtų mažinti riziką ir gal iš tikrųjų tai galima būtų atsižvelgti siekiant sutarimo. Ir yra vienas dalykas, kurio beje nebuvo jūsų patiktame sąraše. Ir aš kalbu apie suverenę e, valstybių narių riziką. Ir man būtų įdomu sužinoti, ar jūs tiesiog neturėjote laiko tam, kad paminėtumėt keturis punktus. Ar jums atrodo, kad suvereni rizika nėra dalykas, turėtume, dėl kurios turėtume būti susirūpinę, galvojant apie EDIS, e, apie indėlių garantijų schemas? Dar vienas dalykas. Bloombergas rašo, kad jūsų valdančiosios rybos posėdėje, kuris vyko kovo 23 dieną, jūs kalbėjote apie uh, ginčio sprendimą pagal likvidumo užtikrinimo schemą. Ir Panašu, kad jūs sakėte, kad jūs galėtumėt geriems bankams suteikti papildomą likvidumą, jei tai būtų reikalinga, bet kažkodėl būtų, tokiu atveju būtų taikomi mažesni standartai e, turtui. Bent jau taip rašo Bloombergas. Ir aš norėčiau jūsų paklausti. Kaip jums atrodo, ar galima būtų pritaikyti mažymesnius standartus uh, užstatui? Dėkuoju už jūsų klausimus. Dėl 2011 metų palūkanų normų padidinimo. Kaip jūs minėjote, iš tikrųjų e, galima įvairiai vertinti e, tą sprendimą, žinom, kaip situacija suklosti po to, bet aš galiu pasakyti, kad tuometinėmis aplinkybėmis ir mes kalbame apie tai, kaip pasikeitė palūkanų normos prieš 2011 metų vasarą. Ir tuomet infliacijos rodiklės eurozonoje buvo 2,5, taigi ji buvo didesnė nei 2 procentai. Be to, 2011 metų pradžioje augimo rodiklis siekia maždaug 2 procentus. Taigi, 2011 metų pradžios įvykiai rodė, o taip mums atrodė, kad prasidėjo atsigavimas po krizės. Štai tokios buvo aplinkybės, kai buvo priimtas jūsų minėtas sprendimas. Be abejo, tai, kas įvyko po to, kas įvyko po 2011 metų vasaros, parodė, kad e, įvykiai pasikeitė iš esmės. Ir e, tuomet paaiškėjo, kad visos ankstesnės prognozijos nepasiteisino, nes e, per antrą 2011 metų pusmetį ekonominė padėtis pablogėjo ir tai paveikė taip pat ir infliaciją. Ir situacija galiausiai metų pabaigoje buvo visiškai kitokia, nei mes tikėjomės. Ir mm, to, būtent todėl lapkričio gruodžio mėnesiais mes panaikinome tuos palūkanų normų padidinimus. Kaip jums yra žinoma, ta pinigų politika a, turi poveikį, jos poveikis pasireiškia tik po kažkiek, po tam tikro laiko. Ir todėl mūsų tas sprendimas vargu ar galėjo prisidėti prie uh, uh, to antro nuosmokio, kurį patyrėm 2012-2013 metais. Dėl to reikėtų kaltinti fiskalinę politiką. Visos e, eurozonos valstybės narės pradėjo tuomet taikyti finansinio konsolidavimo priemonės. Apie tai kalbama komisijos parengtame dokumente. Jame naudojami yra modeliai, kurie parodo, kaip galima būtų vienu metu taikyti visose eurozonos šalyse fiskalinį konsolidavimą. Taigi mes šiandien galime pasakyti, kad taip, tuomet, kai buvo priimtas sprendimas, uh, Mes turėjome prognozes, kurios nepasiteisino, tačiau mes labai greitai, tai yra 2011 m. lapkričio mėnesį ir gruodžio mėnesį, pakoregavome savo sprendimą. Suvereni rizika, valstybinarių rizika. Mes, čia mūsų nuomonė yra tokia pat kaip ir penkių pirmininkų dokumentai išdėstyta pozicija. O tenai yra pasakyta, kad tai potencialiai gali kelti problemų, jei koncentrat tie bankų port, portfeliuose yra labai didelė. Aš kalbu apie vidaus rinkos, vido, vid, vidaus skolos koncentraciją. Tai gali sukelti problemų bankams. Tačiau penkių, penkių pirmininkų dokumente taip pat yra pasakyta, kad mums siekiant išvengti šios problemos reikia derinti tarptautinės valstybių skolos traktavimo taisyklės. Taigi čia reikia kalbėti apie bazilio dokumentus. Ir čia galiu tik paminėti penkių pirmininkų dokumente pateiktą poziciją. Toliau, valstybių narių skolos keliama rizika bankų portfeliams. Tai yra labai sudėtingas klausimas, neturiu laiko, kad galėčiau paaiškinti visas detalės, nes daug ką reikia atsižvelgti, kai apie tai kalbame. Akivaizdu, kad keičiant tą, tą tokią sistemą, e, reikia užtikrinti, kad tam tikrose valstybių rinkose neiškiltų nestabilumo. Reikės išvelgti į tai, kad yra tokių šalių, kuriuose kiekvienais metais šimtai milijardų e, valstybės skolos yra perkeliama į kitus metus. Bet tam, kad tai galima būtų padaryti nesugliant sutrikimu, tos šalės turi e, atsižvelgti į tai, kam priklauso ankst, ankstesnio e, laiko tarp obligacijos, e, kurių supirkimo terminas jau yra suėjęs. Gegužės mėnesį Atsisveikindamas su Europos centriniu banku, aš Europos centrinio banko surinktoje konferencijoje pasakysiu kalbą, kurioje aš ketinu įsamiau pakalbėti apie valstybių narių uh, skolos riziką. Toliau likvidumas ir uh, bankų pertvarkymas. Ta žinia, ta, ta naujiena sukėlė šitą uh, daugybę nesusipratimų nes čia kalba neina apie tai, kad likvidumas bus teikiamas geriems bankams. Jei pertvarkant banką paaiškės, kad bankas yra geras, kad jis turi licen, veiklos licenciją, kad jis yra mokus, Nes jei bankas iš tikrųjų yra geras bankas, tuomet jis turi teisę e, gauti likvidumą, kaip ir bet koks kitas bankas. Jei e, atliekant persukimų procedūros paaiškės, kad bankas yra geras, tuomet jis galės gauti e, prieigą prie papildomų likvidumo. Yra dar vienas dalykas, kai vyksta per banko pertvarkymas, o tai gali užtrukti kelias dienas, tuomet per tą laiką ypač nėra taikomas moratoriumas, o moratoriumas kelia, e, yra susijęs su kitomis labai jautriamis problemomis, taigi nėra taikomas moratoriumas per persvarkymo procesą gali atsirasti taip, kad tam bankui reikės papildomo likvidumo. Ir tai e, čia kalba eina apie likvidumą, kuris būtent bus suteiktas tam trumpam persukimo laikui. Tai, kas neseniai buvo patvirtinta Junktinė karalystė ir kas beje taikoma yra kitur, o Junktinė karalystė jie sukūrė Europos Europos centrinis bankas sukūrė ypatingą priemonę, kuris e, leidžia teikti papildomą likvidumą tuo met, kai yra pertvarkomi banktai. Ir tas likvidumas yra skirtas labai konkretiems tikslams ir tą likvidumą galantuoja da, uh, jungtis karalystės išdas. Nes normaliomis sąlygomis Europos centrinės bankas negali teikti likvidumo pagalbą uh, žlungantiems bankams arba tiems bankams, kurie yra pertvarkomi. Tai todėl, kad tas bankas yra paskalbtas žlungančių ar, ar galimai, ar galinčių žlugti. Ir todėl jis neturi galimybės gauti papildomą likvidumo. Bet Junktinė karalystė ir JAV turi procedūras, kurios leidžia manyti, kad vykdant aišku banko pertvarkymo procesą, galima padėti bankus susitvarkyti su likvidumo problemomis, kurios atsiranda per tą trumpą laiką. Ir aš tikiuosi, kad mes galėsime įspręsti šią problemą, nes mums iš tikrųjų reikia turėti labai aišku, gerai išdėstytą žlungančių bankų pertvarkymo procesą. Per mažberės. O socialistų frakcijos vardu aš norėčiau taip pat savo ruoštų padėkoti Jums už ilgus bendradarbiavimo metus. Aš suprantu, kad tai yra paskutinis Jūsų dalyvavimas mūsų frakcijų, mūsų komiteto susitikime, nors aš džiaugiuosi iš to, kad galėsiu su Jumis dar pabendrauti ateityje. Du, tris klausimas aš norėčiau Jums užduoti. Pirmiausia, mano klausimas yra susijęs su pranešimu, kurį aš rengiau kartu su savo kaimynu. Jis yra EPP frakcijos koordinatorius, aš kalbu apie peržiūros, priežiūros, priežiūros, peržiūros procesą ir apie tai, kad vykdomi yra sparumo testai. Iki šiol me, mes kalbėjome tai, kad reikėtų atsižvelgti į tai, kaip, kaip klimato veiksniai tai gali paveikti, paveikti devertinimą ir ketinti, ar ketinti jūs šios kriterijus įtraukti į jūsų atsparumo testus. Antras klausimas. Ar Europos centrinės bankas uh, kaip jis skiria savo pareigūnus. Jūs, jūs žinote, kad e, kilo didelis susirūpinimas dėl to, kas jūs pakeis. Ir netgi buvo kalbama apie tai, ar viskas buvo daroma teisėtai. Nes mes žinome, kad taip, kad yra skiriami e, tarybos nariai, e, nuo to priklauso tos tarybos patikimumas. Europos centrinėme banke taikoma yra praktika, kuri buvo pritaikyta ir dabar. Tai yra tai, kad E, paskelbiamas yra e, e, skelbimas apie tai, kad postas atsilaisvina ir po to labai greitai vis, vis, vyksta visas procesas, neturint galimybės rengti aiškios diskusijos, viešos diskusijos, kaip jūs skaitinama, tokia praktika yra pateisinama ar ne, ar kitintai ją keisti. Ir dar vienas klausimas ir jis yra su jūsų pirmuoju. Aš kalbu apie pirkimo strategiją, kuri yra susijęs su uh, kiekybinio skatinimo, susikybinių skatinimų. Komisarudo buvo supirktas pakankamas kiekis, ar galima būtų žengti dar toliau? Ir kokią strategiją galima būtų taikyti tokiu atveju? Mes girdėjome, kad vyktant supirkimus e, svarbu buvo e, įsiaiškinti, kiek supirkimai buvo susiję su uh, žaliaja ekonomika ar su nešvariaja ekonomika. Ir būtų įdomu sužinoti, uh, kaip jūs priimdami tokius sprendimus atsižvelgti į mūsų sprendimus kitose politikos rytise. Dėkoju. Dėkoju už jūsų klausimus ir atsakysiu e, uh, juos angliškai. Dėl atsparumo testų ir dėl uh, su klimato susijusios rizikos, su aplinkosaugos susijusios, susijusią riziką. Kaip jūs ir minėjote, paprastai atlikdami atsparumo testus mes nesižvelgiame į aplinkos galimą riziką. Būtų sunku iš tikrųjų į tai atsižvelgti, bet aš manau, kad mums reikėtų štai ko. Reikėtų atlikti jautrumo analizę, kuri leistų mums įvertinti situaciją. Ta, tuo atveju, jei įvyktų kokia nors didelė negaivalinė nelaimė ar koks nors incidentas. Bet akivaizdu, kad atliekant sparmo testą e, atsižvelgti į tokias galimas gaivalinės nelaimės ne visuomet būtų įmanoma, nes mes atrenkame kriterijus atsižvelgdami į jų tikimybę. Ir Junktinė karalystė ir e, Centrinis bankas bandė kažką panašaus daryti. Pavyzdžiui, gal, jie galvoja apie tai, kad kai, pavyzdžiui, keičiantis klimatui galės pakilti jūros lygis ir kaip tai paveiks Junktinės karalystės turtą. Tai buvo toks vienas. Pa, pa, E, toks yra toks vienas modelis. Ir taip gal reikėtų e, apie tai galvoti ir bankams, ir draudimo įmonėms ypatingai turėtų rūpėti e, bet, kokios, bet, kokie, netik, bet kokie incidentai, bet, kokie, bet kokios negailinės nelaimės ir jie turėtų pasiruošti jiems. Toliau jūsų antras klausimas. Aš nemanau, kad e, teisės aktuose numatytos procedūros e, keisis. Ir jūs e, žinote, kad taryba priėmė tokį sprendimą ir Europos parlamentas ir Europos centrinis bankas ir tos, tos institucijos, su kuriomis yra konsultuojamas tokiu atveju. Taigi galiausiai galutinį sprendimą priėmė Europos Sąjungos taryba. Ir man atrodo, kad ji neketina keisti galiojančios tvarkos. Ir jūsų paskutinis klausimas. Taip, iš tikrųjų, da, daug klausimų, da, daug kam yra sukėlusi mūsų super, turto supirkimo programa. Ir pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad mes uh, elgiamės labai skaidriai vykdydami šią programą. Tai pasakytina ir apie e, valstybių obligacijas, mes teikiame įsame informaciją apie jas ir e, mes sakome, koks, kokie bus išpirkimo rodikliai artimiausių metų. Ir tas pats pasakytina ir apie įmonių obligacijas. Mes esame tas centrinis bankas, kuris teikia kur kas daugiau informacijos nei bet koks kitas centrinis bankas, kada nors vykdęs panaš e, įmonių e, obligacijų supirkimo programas. Mes e, skelbiam kiekvienais metais ir skaičius ir visų mūsų supirktų obligacijų sąrašus. To nedaro ne vienas centrinis bankas. Bet mes neskelbėm informacijos apie tai, kiek kiekvienas centrinės bankas e, supirko tokių obligacijų. Mes galime agreguotus skaičius. Kodėl taip yra? Todėl, kad mes manome, kad mes turime vykdyti savo supirkimo operacijas, galvodami apie tai, kokio tikslo siekiame. Bet mes norime kiek mažiau uh, kištis į e, kainodaros procesus rinkoje. Mes puikiai suprantame, kad investuotojai ir bankai ir įmonės tikrai norėtų žinoti labai tiksliai, kiek kiekvienas centrinis bankas, kokiu obligacijų yra supirkęs, tam, kad kai ateis jų išpirkimo laikas, jie galėtų patys ir paskaičiuoti jų galimą pelną. Taigi, taip, jie galėtų, jie norėtų gauti daugiau informacijos, tačiau mes manome, kad jeigu teiktume tokią informaciją, tai tik tai paveiktų kainos formavimuose procesus ir ne, neatneštų jokios kitos naudos. Uh, Mes skelbėme informaciją apie tai, kiek obligacijų supirkome ir uh, už kokią sumą. Iš mūsų supirktų obligacijų 47, uh, 400, 47 obligacijų laidos yra žalios ir e, tai sudaro 3,8 procento visų mūsų supirktų obligacijų. Ir kaip jums yra žinoma, mes remiame Europos investicijų banką, kuris veikia labai e, intensyviai išleisdamas žaliasias obligacijas. Štai ką norėjau pasakyti. Mes tikrai nepamiršome e, kitų politikos sričių ir atsižvelgiame jas, e, nustatydami tikslus, e, vykdydami savo monetarnę politiką. Dėkoju Jums už Jūsų atsakymus. Mes e, tęsime dar šią diskusiją šiais klausimais, nes akivaizdu, kad mes dar kalbėsime apie tai, kaip galima būtų padidinti skaidrumą ir apie tai, kaip galima būtų e, geriau nustatyti tikslus, kurių siekime superkant tikslą. Ypač kai kalbėsime su kandidatu į jūsų pareigas. E, dėkoju Jums ir visuomet malonu su Jumis bendrauti, nes Jūsų atsakymai visuomet labai rimti ir labai kokybiški. Ir džiaugiuosi, kad Jūs neformaliai atliekate savo pareigas, kad Jūs iš tikrųjų įsamei viską paaiškinate ir mes už tai Jums esame dėkingi. Taigi dar kartą dėkoju Jums, ponė Konstancijo, dėkoju Jums už Jūsų darbą, už Jūsų bendradarbiavimą su Europos parlamentu ir darbą ES labui. Linkime Jums kuo geresnės klausies ir manau, kad galime Jums paploti, Jums padėkodami. Thank you.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 Europos bankininkystės institucijos būstinės iškelimas. Svastysime pakeitimus. Kreipiuosi pranešėjus. Nemanau, kad yra prasmės pristatinėti šią temą, ji paprasta, reikia apsvarstyti pakeitimus patiktus Balco ir Berės pranešimui ir iš karto žodį suteikiu abiems pranešėjams. Prašau, Burhartai. Ähm, äh, Ačiū, pane pirmininkė. Mm, dėkoju už galimybę šiandien pasikeis nuomonėmis dėl pakeitimų. Pakeitimų nėra ypatingai daug, iš viso 19 Aš norėčiau dar pristatyti pagrindinius e, mūsų supermančio veikimo pranešimo aspektus. Perkeliant Europos bankysės instituciją, mes norime atkreipti dėmesį į šios svarbiausius dalykus. Pirmiausiai, kritiškai vertiname e, sprendimo priimimo procedūrą tarybos ir komisijos pasiūlytą. Taip pat norime gauti daugiau informacijos apie tai, kaip buvo priimtas sprendimas dėl uh, naujos būstinės vietos ir kokie buvo pasitelkti svarbiausi kriterijai priimant sprendimą. Taip pat mes raginame laiku peržiūrėti bendrą pareiškimą dėl agentūrų. Parlamentas jau per savo plenarinį posėdį patvirtino šį raginimą, priimdamas atingvą sprendimą dėl e, centrinės dėl e, Europinės vaisto agentūros ir taip pat norime, kad būtų patvirtinta, kad parlamentas priimant šį sprendimą taip pat turės labai svarę įtaką ir taip pat norime, kad būtų patvirtinta, kad nepriklausomai nuo būsimo sprendimo arba klausimo susijusios būstinės vieta ir toliau būtų išlaikytas, išlaikyta parlamento įtaka. Ir taip pat mes reikalaujame, kad EBA persikeltų dar, e, EBAS persikelimo procesas dar būtų baigtas dar prieš Junktinį karalystį pasitraukiant iš Europos Sąjungos ekonomikos e, komitete ne, nebuvo e, atsižvelgta iš šios mūsų reikalavimus, nebuvo pateikta tinkamų pakeitimų dėl EBA reglamento, buvo pateikti tik 19 pakeitimų dėl teisėkuros rezoliucijos ir e, tai, taip, e, nuo 5 iki 19, taigi iš viso yra 14, skaičiuoti aš moku. Iš viso mes turime tik 14 pakeitimų dėl teisėkuros rezoliucijos ir iš jų juose, ne kiekviename iš jų kalbama apie EBA būstinės vietos pakeitimą arba perkeliama kai kuriuose. Ir e, kalbama taip pat ir e, Europos priežiūros agentūrų e, biudžeto didinimo aspektus po Brexito. Mano frakcija, Europos liaudės partijos frakcija jokių pakeitimų nepateikė. Todėl aš dar kartą noriu pabrėžti, naudodamas įspro, kad mūsų frakcija pritarė dabartiniam pranešimo projektui. Dar kartą norime pabrėžti tai, kas buvo reikalaujama jau dėl vaisto agentūros. E, tai yra peržiūrėti trijų institucijų pareiškimą atsiribodami nuo atskirų valstybių narių interesų egoistinių. Europos parlamente mes norime aiškiai pasakyti, kad sprendimo priimti be mūsų pritarimo neįmanoma. Tikimės, kad bus balsuojama balandžio 24 dieną komitete dėl šio klausimo ir po to galės prasidėti trilogo darybos su taryba kuo greičiau. Ačiū per vans prie žodžius. Ačiū. Burkhard Balts jau pristatė svarbiausius dalykus. Aš nebegrįžinėsiu prie mūsų bendro pranešimo pasiūlymo, jį jau svarstėme. E, dėl 14 patiktų pakeitimų. Kai kuriuos pateikė ir socialistai. Ir daugumai jų pritariu. Ne, ne visiems. Kas keščiausia? Bet svarbiausias dalykas, kalbant apie tai, būtų išlaikyti e, pranešėjų parengto dokumento dvasę. Užtikrinti, kad ebos iškelimas vyktų tinkamomis sąlygomis ir kaip e, prašo biudžeto komitetas kad būtų siekiama našumo, našaus biudžeto lėšų naudojimo. Ir šią progą taip pat noriu, vertėtų visiems priminti apie Europos parlamento vaidmenį e, panašiais atvejais. E, Remiame 2012 bendrą deklaraciją, kuri ne, netinka dabartiniai situacijai. Ir taip pat norėčiau užsiminti apie štai ką. Parlamentas prašo, kad būtų peržiūrėta 2012 deklaracija dėl tam tikrų priežasčių, nes, kaip galima nuspėti, iki mūsų kadencijos pabaigos bus sukurta nauja agentūra. Nežinau dar tiksliai, kaip ji bus pavadinta, bet tai svarstoma, yra patiktas komisijos pasiūlymas E, įkurti darbo agentūrą, kuri koordinuotų nacionalinių inspekcijų darbą. E, kaip parlamentas dalyvaus rengiant kriterijus, kurių pagrindų bus nuspręsta, kur ta agentūra atsiras. Šiame kontekste tai svarbu. Aš žinoma, norėčiau kad mes kiek įmanoma greičiau įgytume galimybę e, įsitraukti diskusiją su taryba, kad teisinis e, tų diskusijų dėl EBOS būsnės pagrindas būtų stabilizuotas, kad būtų galima tai padaryti. Tai aktualu ir breksito kontekste. Būtų gerai, kad e, ta bankus prižiūrinti institucija galėtų pradėti veikti nuo pat pirmos savo perkelimo dienos. Aš kalbėdami apie pakeitimus, galime nemažai jų paremti. Vienas pakeitimas yra nepriimtinas, ponė pirmininkė, nes jame siūloma peržiūrėti sutartį, kurioje numatoma, kur steigiamos agentūrų buveinės, kur, kur steigiamos agentūros. Ir kaip socialisto atstovė aš pritariu savo kolegai dėl kitų pasiūlymų. 14 pakeitimų patikė kolegos, penkis jų teikia iš naujo abu pranešėjai. E, taip pat yra kelių komitetų nuomonės, biudžeto komiteto ir e, konstitucinių reikalų komiteto nuomonė. Konstitucinių reikalų komiteto nuomonė yra gana originali. Mūsų kolegos Elmaro Broko iniciatyva, tas komitetas padarė deklaraciją, kuri pridėta prie balsavimo dėl e, naujos vaistų agentūros būstinės. Aš manau, kad reiktų elgtis nusekliai ir mums taip pat patvirtinti panašią deklaraciją, nors kai, kuriais, kai kurie aspektai čia ir kartosis. Gal reiktų vengti tris kart kartuoti tą patį. biudžeto komiteto pateikti pakeitimai. Jie liečia ne patį teisėkros pasiūlymą, bet e, pasiūlymą dėl rezoliucijos ir manome, kad tų, tų pakeitimų dauguma turėtų būti patvirtinti mūsų komitete, nes jie eina tinkama kryptimi ir daugiausia jos akcentuojama e, būtinybę našiai panaudoti e, vieš, viešasias lėšas. Ponas Liukė kalbės kolegos vardu. Taip, pirmininkė, pakeičiu poną Liūnės, jis atsiprašo, kad negali dalyvauti šiandien posėdėje ir paprašė perskaityti šį pareiškimą jo vardu. Pritarėme e, bendrai pranešimo projekto nuostatoms, ypač pritarėme komentarams dėl EBOS ir ESMOS santykių bei komentarams dėl balsavimo procedūros. E, Gautinį sprendimą e, priimant, da, traukiant burtus du kartus. E, taip pat teikiame komentar, komentarų pakeitimuose dėl agentūrų ir stipresnio parlamento vaidmens numatyto bendroje deklaracijoje. Manome, kad privalu laikytis sąžiningo geografinio pasiskirstimo principo bei mažų ir stambių valstybių pusiausvyros. Geografinio pasiskirstimo principas yra nepalankus mažoms valstybėms, apie tai kalbėjo ir ponas Heiz ankstesnėme keitimėsi nuomonėmis. Ir jeigu e, ir jei EBA bus įsteigta Prancūzijoje, e, bu, dar liks es valstybių narių, kuriuose nėra jokios agentūros, būtume dėkingi, jei e, pranešėjai atsižvelgtų į mūsų komentarus, rengdami galutinį pasiūlymą, sako ponas Liūnės. Ačiū, ponas Klins. Ačiū, pirmininkė. Kalbant apie pranešimą ir komentarus, kolegos Burgarto balso pristatytus jiems pritariu, iš tiesų turime siekti, kad Europos parlamentas galėtų atlikti e, jam patikėtas politinės funkcijas. Per pastarosius metus taryba e, pasinaudodavo visomis galimybėmis, siekdama pabrėžti savo kaip primus interparis statusą arba netgi e, kaip viršesnės institucijos statusą, todėl palankiai vertinu tai, kad buvo pasirinktas labai aiškios formuluotės šio klausimu. Ta aplinkybė, kad tiek EBA, tiek EMA dėl savo naujų būstinių e, sprendimas dėl EBA ir EMA naujų būsnių buvo priimtas vos neburtus traukiant, parodo, kad neegzistuoja jokie aiškus, suskaidrus kriterijai, kaip šios klausimus spręsti. Todėl aš manau, kad reikia tos kriterijus nustatyti, aiškiai priimti sprendimus, o ne burtų keliu. Nepaisant to, kad su parlamento narys iš Vokietijos tikrai manau, kad turėjome pasinaudoti galimybę perkelti EBOS būstinę į vieną iš rytų Europos e, Sąjungos šalių, pavyzdžiui, Slovakiją nes Bratislavas savo kandidatūrą pasiūlė, dėja jai nebuvo pritarta. Todėl aš ir uh, suprantu EKR frakcijos atstovo Lonės pageidavimą atsižvelgti uh, į e, mažesnių vidutinio dydžio valstybinarių geografinius e, interesus, tačiau negaliu pritarti 13 pakeitimo nuostatoms, pagal kurias e, e, didesnis Europos parlamento vaidmuo sumažintų mažesnių valstybių narių galimybę priimti tokias institucijas. Taip pat negaliu pritarti Paltango 14 pakeitimui, nes yra įmanoma sujungti tarpusavyje tik tai EBA ir ESMA e, teikiamas tam tikras e, antrinės paskirties e, paslaugas, tačiau ne trijų institucijų, o šiaip iš, išskyrus dvi minėtas pataisas, galiu pritarti pranešimo nuostatoms. Ačiū. Ačiū. Bet kokia atveju Slovakija siūlė savo kandidatūrą e, priimti Europos vaistų agentūrą, e, tačiau ne e, bankų priežiūros instituciją. Suomi Gigaltai žodis labai trumpai, mes netikime jokių pakeitimų, nes mums yra priimtinos pranešimo projekto nuostatos po to, kai susipažinau su visų pakeitimų tekstais. Manau, kad tikrai tie pakeitimai nereikalingi, galėtume balsuoti dėl dabartinės pranešimo redakcijos, tačiau galime pritarti ir kai kuriems pakeitimams, kurie iš esmės e, nieko nekeičia. E, Man šios svarbiausias e, problemos aspektas yra susijęs su tuo, kad mes kaip institucija tvirtiname ar teigiame, e, kad e, pasirinktas sprendimo prieimimo būdas bar, burtų keliu mums netrodo rimtas ir komisija iš tiesų nerim, ne, nepakankamai rimtai traktuoja įstatymo raidę Taip pat turime problemų susijusių su tam tikromis nominacijomis ECB kontekste ir kitų tarp institucijų bedarbiavimo problemų. Taigi aš manau, kad pirmininkas turėtų paraginti ir paviešinti dėrybų su taryba ir Eurogrupė e, dėl ECB e nominacijų eigą, e, nes kila klausimas, kokį vaidmenį atlieka parlamentas tarp institucinėse diskusijose, kuomet taryba mano, kad pati gali priimti atitinkamus sprendimus. Nepaisant to, kad mūsų teisės atskirose srityse yra skirtingos, vis tik tai e, išlieka klausimas, kaip rimtai yra vertinama mūsų institucija ir kaip mes patys, kaip e, rimtai mes patys save vertiname. O, um, Ieškant atsakymų iš šios klausimus, manau, kad tikrai gali kilti rimtų problemų. Aš tikiuosi pakankamai trumpą balsavimą šiuo klausimu. Marysia nori kalbėti papadimulio vardu, prašau. Ačiū, Roberta Dimitris atvykti negali, jis atsiprašo, taigi jo vardu noriu padėkoti bendrapranešėjams už atliktą darbą ir dabar perskaitysiu jo mintis, nepaisant to, kad buvo priimtas bendrų reikalų tarybos sprendimas dėl EBA perkelimo, Europos parlamentas uh, turėtų atkreipti dėmesį kai kurios aspektus, ypač susijusius su sprendimo prieimimo procedūra. Mūsų frakcija nekarta pabrėžė, kad prieštarauja e, EBO vaidmeniui e, Europos finansų sistemos priežiūros kontekste, tačiau turime dabar užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama Europos parlamento vaidmenį priimant sprendimą dėl EBA būstinės perkelimo, siekiant užtikrinti tinkamą šios institucijos veikimą ir e, apsaugant darbuotojų teisės teisėkuros e, ciklo kontekste būtina užtikrinti visų teisėkuros institucijų teisės, kaip parašyta 295 starties darbo sąjungos veikimo straipsnio. Todėl gailestaujame, kad sprendimas buvo priimtas vien tik valstybėms narėms sutarant, sutarus. Būtina užtikrinti parlamentą įtraukimą į sprendimo priimimo procesą, todėl mes raginame nedėlsant peržiūrėti 2012 metų bendrą pareiškimą dėl centralizuotų Europinių agentūrų. Taip pat pabrėžime būtinybę laikytis E, geografinio paskirstimo principo, e, e, paskirstant arba priimant sprendimus dėl agentūrų buveinių ES teritorijoje. Taip pat būtina atsižvelgti ir į mūsų ir į komisijos nuomonę užtikrinti darbuotojams tinkamas darbo sąlygas ir jų šeimų nariams tai yra svarbus kriterijus, taip pat kaip ir. ir biudžetiniai aspektai būtina užtikrinti EBOS nepriklausomumą ir nešališkumą. Taip pat mes nekantrai laukiame tolimesnių diskusijų šiuo e, klausimu e, per atmiausią susitikimą su šešėliniais pranešėjais. Bernar Mono dabar kalbės. Na, aš nenoriu kalbėti, ponė pirmininkė, ačiū. Gerai. Prieš suteikiant žodį pranešėjams, vėl turiu pasakyti, kad pritariu išreikštai nuomonį dėl to, kad e, pagrindinėse prašymo nuostatose e, yra pasakyta tai, kas turi būti pasakyta, todėl neižvelgiu ypatingos pridamosios vertės teikiamose pakeitimuose. Aš netgi norėčiau pabrėžti tą aplinkybę e, susijusią su ketvirtosios pastraipos nuostatomis, kuriuose kalbama apie tai, kad e, valstybės narės e, tarimai priėmė e, sprendimą, tačiau sprendimas dar e, iš tiesų nėra priimtas ir aš čia išvelgiu tam, tam tikrą netitikimą jūsų pranešimo teiginiams. Komisija patikė pasiūlymą remdamas valstybių narių e, teikiamų pasiūlymų ir čia kol kas dar neaišku, ar čia yra tarybos sprendimas ar valstybių narių sprendimus tikrai negali komisija nepasikonsultavusi su parlamentu teikti atitinkamą pasiūlymą. Tai mes e, priėmėme atitinkamą sprendimą dėl to, kad pritarėme turinį, bet nepritarėme procedūrai, kuri buvo pasirinkta. Tai yra pranešimo e, pats svarbiausias aspektas, o dėl ECB. E, tam tikrų pareigybių parlamentas nusintė raštą tarybos pirmininkui Tuskui ir kopijas ponams, ponams Santėno ir taip pat tarybai. Dabar laukime atitinkamo atsakymo į mūsų laišką. Jeigu jo nesulauksime tinkamu metu, tuomet kartu su koordinatoriais mes turėsime aptarti, kokiu tolimesnių veiksmų reikės e, imtis, taigi e, žodis pranešėjams. Manau, kad e, tiek aš, tiek Burgartas balsas mano, kad ypatingų problemų nekyla. Ir kaip ir dauguma kolegų mes manome, kad pirminis bendra pranešėjo pasiūlymas buvo pats e, tinkamiausias. <clears throat> Aš manau, kad tikrai dėl tam tikrų skirtingų priežasčių reikės e, įtraukti į galutinį pranešimo tekstą kai kurios e, AFKO komiteto teikiamus pakeitimus pirmininkas, kaip suprantu, AFKO komiteto pareiškimą nuostatus iš esmės atitinka pranešimo nuostatas, taigi reikės tik pagalvoti, kaip suderinti abu šios tekstus. Tvarkaraštis yra toks, kad balsavimas numatytas ekonomikos komitete balandžio 24 dieną. Sprendimas po to pradėti tapisusias darybas e, per plenarinį posėdį turėjo būti priimtas gegužės antrą dieną, kitas posėdžio sustikimas balandžio 24 dieną, pirmadienį po pietų ir viso balandžio 25 dieną šis posėdis baigtas.